Buenas tardes. Labai diena. Vamos a comenzar la sesión de... Pradėsime šio popiečio posėdį posėdis yra susijęs su vienu iš svarbiausių temų mūsų žmogaus teisio, teisų komiteto. Šiandieną analizuosime, susipažinsime ir diskutuosime žmogaus teisų klausimus, tų žmogaus teisų gynėjų klausimus, tų, kurie dirba žemės grobimo srityje e, yra iš tiesų labai žiauri realybė ir tą, su tą realybę šiandieną po pietų ir susipažinsime. Norėčiau padėkoti ambasadų atstovams bei e, diplomatinių atstovybių atstovams, o šalia to norėčiau dar pasakyti, jog mūsų klausimų tikslas nėra pirštų rodyti į trečių valstybių vyriausybės. Tiesiog mums reikia dabar suvokti, kokia mums kaip europiečiams tenka atsakomybė, atsakomybė kaip mes, kaip įmonės, kaip visuomenė, kaip viešoji valdžia turime įsivaizduoti savo vaidmenį trečiosiuose valstybėse. Mes atsakingi už e, žmonių vystimasi, tikimės, kad vyriausybės turėtų atlikti tokį pat darbą, tačiau mes esame tos politinės šeimos, kuri turi labai tvirtus principus nariai. Mes turime ginti pačius silpniausius. Mes tam ir esame, kad juos gintume. Tačiau didelės korporacijos, bankai, visos apskritai įmonės Europoje turi įsipareigoti E, visada gintas, ginti visada gintas europiečių vertybės. Taigi dabar mes išklausysime įvairių istorijų liudininkų. Daugelis tų žmonių patys buvo persekioti, kai kas buvo nužudytas, kaip ir Kaceres, ponia Kaceres, šiandieną dalyvauja jos dukra. Ji tikrai Bertos Kaceres E, puikiai duktė ir Berta Kaserės gyvena jos dėka. Tebe gyvena toliau. Mūsų pareiga yra tvirtinti, kad e, kol kas standartai apsaugant žmonės bei aplinką nėra pilnai išpildomi, todėl reikia teisingų instrumentų, reikia teis, e, tiesioginių teisės aktų, kad e, pasaulio bei ypatingai Europos įmonės niekada negalėtų skatinti tokio žmonių persekiojimo, kad e, grobtų iš jų žemės, kad e, grobtų iš jų gyvenimus. Dėl to mes ir turime dirbti, kovoti už juos. Tikiuosi, kad. Na, dabar norėčiau pristatyti tuos žmonės, kurie šiandieną pašnekės. Jie visi yra tiesiogiai susiję su konfliktu, kurį šiandien analizuosime. Pane Hanna Sarinen yra investicijų Oxfam International žemės ūkio srityje atstovė. Ji tiesiogiai susijusi su šiuo e, klausimu. Apie Hondūro klausimą pašnekės Bertos Kaserės dukra. E, ji pašnekės taip pat apie vietinius Hondūro gyventojus. Ji puikiai žino, kadangi pati patyrė persekiojimą, kaip ir jo, mam, jos mama bei aktyvistai, kuriems ji vadovaujo. Bertos Kaseris mirtis e, faktiškai buvo, mirtį buvo galima numatyti, nes jai grasino gyvybei mažiausiai 33 kartus. Taigi tikėkime, kad Bertos Kaserės atvejs bus išgirstas ir Hondūro valdžia bei diplomatinės, atsako, e, diplomatinės atstovybės pradės su mumis bendradarbiauti bei atstatys reikalingą teisingumą Bertos Kaserės atveju. Taip pat su mumis yra Linda Berkiusen. Ji yra Ol Olandijos vystimosi banko vystimosi vadovė. Ji turėjo konfliktų su tais, kurie atsėmė savo investicijas prieš keletą savaičių, po to e, nagrinėsime e, Kolumbijos atvejį, Alberto Franko tam atvejui atstovauja. Ir taip pat analizuosime Liberijos atvejį kitame pasaulio krašte. E, apie jį papasakos ponas Alikaba iš tos šalies tvaraus vystimosi instituto. Visiems dėkoju už dalyvavimą ir ilgiau nedelsdama suteiksiu žodį poniai Hanai Sarinen. Ačiū. Good afternoon and Labadiena, ačiū pirmininkė, gerbėmieji šios sesijos dalyviai. Taip, aš dirbu ES politikos patarėja investicijų ir žemės ūkio klausimais ir dabar pakalbėsiu apie ryšį tarp tarptautinių finansų institucijų ir projektų, kurių padarinys žmogaus teisų pažeidinėjimai e, žemės, žemių grobimo kontekste. Dabar pirmiausia, vystimosi finansų institucijos. E, jų mandatai įvairūs ir ne visada aiškus. Yra vadinamosios vystimosi finansų institucijos jos investuoja į besivystančias šalis tam, kad būtų galima pasiekti tam tikrų rezultatų ir e, finansinę gražą. Pavyzdžiui, ETFI, e Europos e, vystimosi finansavimo institucijų organizacija, apriepia 15 tokių e, daugia šalių institucijų, čia paminėtinos institucijos Belgijoje, Vokietijoje. Be to yra daugia šaliai vystimosi bankai, MDB vadinamieji. Jie teikia finansavimo paramą, patarimus besivystančiuose šalyse, jų ekonominiam, socialiniam vystimuisi. Ir čia galima skirti pasaulinį, regioninį, paregioninį lygius, pasaulinių lygių. Tokia institucija yra Pasaulio bankas, naujasis vystimosi bankas. Regioninių lygių paminėtinas Afrikos vystimosi bankas, Azijos vystimosi bankas, Azijos infrastruktūros investicijų bankas. E, Amerikos e, investicijų bankas ir e, kartu PA regionų lygio bankai, KB vadinamasis, EADB, bet aišku yra ir kitų tarptautinių finansavimo institucijų veikiančių šiais lygiais. Kai kurių institucijų mandatas labai aiškus - baigti ar išrauti skurdą. Tokios institucijos paminėtinos kaip Pasaulio bankas, naujasis vystimosi bankas. Kitos institucijos prisideda prie ūkio vystimosi, e, žmogaus sąlygų gerinimo atitinkamuose regionuose. Tarptautinių finansų institucijų vaidmuo didėjo e, antai e, praė, per e, praėjusi, praėjusių metų seminarą skirtą šiems klausimams buvo kalbėta daug apie vaidmenį, kurį gali vaidinti tarptautinės finansavimo institucijas, ne, ne vien siekiant tvaraus vystimosi tikslų ir teikdamos ekspertizę. Na ir dabar pateiksiu pavyzdį tokį kaip AIB e pavyzdį. 150 milijardų e, eurų būtent e, projektų vertė, ta vertė didėja ir yra organizacija apima 15 organizacijų, 15 milijardų vertės projektai, e, šimtai projektų. Dabar ne per seniausia Niderlandų, Suomijos vyriausybės padidino e, oficialiąją vystomąją pagalbą per savo atitinkamas finansų institucijas. Dauguma veiksmų E, sutelkiami ties ikono, e, rūkio infrastruktūrų gerinimu. Keliai, kelių statyba, oro uostų plėtojimas, energijos tiekimas, tokie kaip tvenkinių, užtvankų projektai. Ir tie projektai, aišku, veikia Mm, žemės padėtį ir dėl jų kartais vietos bendruomenės e, perkeliamos gyventi kitur. O dabar mes kalbam apie teisės į žemę. Tai pasaulio mastu yra labai didelis atotrukis iki dvi, maždaug 2,5 milijardo žmonių e, Žemėje priklauso nuo Žemės ir gamtinių išteklių, tiesiog e, iš jų gyvena. Tai yra trečdalis visų pasaulio gyventojų. 2,5 milijardo žmonių. Kas jie yra? Tai vyrai, moteris, e, žemdirbėjai, piemenys, kurie tiesiog vietoj gamina e, savo ir savo šeimom produktus, naudodamėsi žeme ir gamtos ištekliais. Kartu čia buviai kitos vietos bendruomenės e, čia irgi paminėtinos tarp tų milijardų žmonių. Na ir dabar e, daugiau kaip 50 procentų žemių yra jie gyvena, tik taip, tai yra pusėje tų žemių, tačiau teisinė prasme jiems priklauso tik 10 procentų žemių. Tad toks yra didžiulis atotrukis. Jie iš tikrųjų gyvena 50 procentų visų žemių, tačiau jiems priklauso tik 10 procentų žemių. O 40 likusių procentų, tai vėlgi e, žemių susijęs su įvairiais režimais. E, ir čia tas žemės iš tikrųjų valdo stipresni įvairūs subjektai ir dėl to e, tos vietos bendruomenės kenčia. Na ir dabar šis ši skaidrė pateikta iš neperseniausios Oxfam parengtos ataskaitos. Čia dabar atlieka organizacija plačią e, kampaniją, kurios tikslas e, užpildyti tą atotrukį, kad čia buviai ir vietos bendruomenės geriau naudotų e, gamtos išteklius ir kad jų teisės į žemę būtų pripažįstamos pagal nacionalinius įstatymus. Tas ataskaitas, ataskaitos kopijas rasite šalia salės. Jau padaryta tam tikra pažanga teisų žemę klausimų, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Reikia priimti daugiau geresnių įstatymų tam klausimui skirtų ir užpildyti nemažai tų spragų, kurių dabar yra, e, būtent turiu galvoj įstatymų įgyvendinimą, laikymasi vietos lygio. Kodėl mes e, turėtume domėtis teisėmis į žemę? Tai yra žmogaus teisų klausimas, tai orumo klausimas vietos bendruomenių ir čia buvių. Gerbimo klausimas, kartu vystimosi klausimas. Antai, Indijoje maždaug pusė E, žem, žemės e, ūkininkų, ūkių e, tiesiog turi savo teisės į žemę. Dabar Afrikoje net 90 procentų šiaip jau žemės teisės į ją nedokumentuotos, dėl to yra toks didžiulis skurdas. Bet to tos vietos bendruomenės prisideda, gali prisidėti prie kovos su klimato kaita, čia buvių bendruomenės prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo, bet e, taip ir čia vėl paminėti netitinkami procentai skaičiai. Ir galiausia, vietos bendruomenių teisės irgi svarbios, turint galvoje investicijas. O dabar tie konfliktai, kurie kyla dėl teisų į žemę, jų daugėja, didėja jie ir jie turi ekonominę kainą. On tai organizacijos vertina, kad, sakykime, čia tokios kaip kasybos pramonės kelia e, grėsmę. Kitas panašus pranešimas sako, kad neužtikrinus vietos bendruomenių e, teisų į žemę, tai vėlgi išlaidos, kurias patirs tie tos bendruomenės gali padidėti iki 29 kartų. Tad tas atotrukis nėra užpildytas ir matom labai daug atvejų, kaip pažeidinėjamo žmogaus teisės. Paminėsiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, tarptautinės finansavimo tarp, IFC Vietname. Jos klientas tos organizacijos yra Hagel bendrovė. Jai priklauso 50 tūkstančių hektarų žemės koncesijų Kambodžoje ir Laose. Ir čia vėlgi to žemės ribojasi su vietos bendruomenių žemės plotais ir kenkia vietos bendruomenėms. Ir dabar tos organizacijos turto investicijos 100 e, milijonų dolerių į Indijos infrastruktūrą infrastruktūrą, infrastruktūros e, fondą ir dėl to e, buvo daugybė nusiskundimų, neigiamai paveikė 5000 e, žmonių vietoj gyvenančių. Niderlandų vystimosi bankas ir tarptautinė ta, finansų korporacija banko Fikoksoje, vėlgi dėl to ten buvo netgi uh, E, nužudimo atvejų. Čia yra tik tai keletas e, konfliktų pavyzdžių, o tų konfliktų kasdien būna iškart keliose šalyse. Dar minutė jums, sako pirmininkė. Ir problema yra ta, kad bendruomenės ir atskiri jų nariai kartais e, jie laikomi, įvardėmi kaip riaušininkai ir persekiojami. Antai nuo 2002 metų beveik tūkstančiai protestuotojų buvo nužudyta. Ir čia tame, toje ataskaitoje, kurią paminėjau, Oksfam ataskaitoje rasite daugiau informacijos apie tokius atvejus. Dabar Akva Zarka atveju. Tai mes smerkiam uh, e, Kacerės Garcia nužudimus. Mes raginam Honduro institucijas atlikti nepriklausomą tyrimą, pasitelkiant tarptautinę žmogaus teisų komisiją ir patraukti e, atsakomybėn e, e, tuos, kurie patrauktini ir kartu projekto investuotojus, ir kad šie pagerintų tam tikrus saugiklius, kad ateityje nebūtų panašių atvejų. Tai yra labai svarbu. Tais atvejais, kad tarptautinės e, finansavimo institucijos investuoja per tarpininkus, nes tuos institucijos teikia dotacijas dažnai netiesiai. Iki 70 procentų tokių dotacijų paskolų teikiama per tarpininkus įvairius. Ir dėl to yra grėsmė, kad informacija pasidarys nebeskaidri kad nebus laikomasi socialinių ir aplinkosaugos saugiklių, nors tos skolinančios paskolas teikiančios institucijos įsipareigojo laikytis, tačiau jos vėlgi negali jų laikymosi užtikrinti per tarpininkus. Tačiau tokios rekomendacijos ES kad iš tikrųjų reikia e, geriau formuoti atitinkamą politiką, kad būtų galima uh, apsaugoti. Kartu reikia teikti tikslingą tarptautinę paramą tam, kad būtų galima paremti teisės į žemę, įgalinti vietos bendruomenės, kartu numatyti žalos atlyginimo mechanizmą. Ir tokie prioritetai kaip laisvas iš ankstinis informuotas sutikimas ir būtent procesai ES finansuojami turėtų būti laikomasi vadinamųjų VGGT kriterijų. Bet to labai svarbu turėti, turėti mechanizmą, pagal kurį būtų galima paduoti vėl skundus, kaupti įvairius atvejus, skriaudimo ir panašiai, e, kad būtų galima užtikrinti vėlgi žmogaus teisų įsipareigojimų laikymasi. Europos Sąjunga kartu turėtų rūpintis, kad priekybos investicijų ir kitom ES politikų įgyvendinimu nebūtų daroma žala vietos bendruomenėms. Tai tiek, labai ačiū. Turėčiau būti labai griežta skirstydama laiką, nes turime laiko nedaug. Dabar e, Kaseris Dukrau, tada Niderlandų banko atstovas kadangi visi tie klausimai turėtų būti nagrinėjami kartu. Tai prašom. Estimadas personas aquí presentes. Brangus ponios ir ponai, aš esu Berta Kaseris. Nuo praeitos kovo antros mano motina e, Berta buvo nužudyta prieš e, savo 45-ąjį gimtadienį, vienos prieš. Uh, Jos mirtis buvo praradimas visam pasauliui, dėl to e, man labai skaudu ir visiems skaudu visuose pasaulio kampeliuose. Antra, kovo žmonės liko be žmogaus teisų gynėjo, gynėjos, kuri savo visą energiją e, skyrė e, ieškodama sprendimų, kaip apsaugoti upes miškus, senas teritorijas. Jos gyvenimas buvo iš tiesų e, labai reikšmingas, ji e, kovojo prieš eksploatatorius ir, ir už moterų teises. 2009 metais bus buvo Hondūre e, valstybės perversmas, kuris visiškai pakeitė mūsų valstybės realybę. 40 procentų teritorijos buvo skirta įgyvendinti hidroelektrinių projektams ir e, kasyklų projektams. E, Visoje Hondūro teritorijoje tie projektai išplito ir jie išplito į čia buvių žemės. E, tų žmonių, kurie gyveno harmonijoje su, žmonėmi, su gamta. Ir dabar tik E, valstybių e, įmonių interesai apsaugojami, ginami. E, jie verčia tas žemės ir visą turtą pinigais. Dabar labai daug atsirado 3805 atvejai, pažeidimų atvejų. Dabar buvo už, nužudyta 15 žmogaus teisų e, gynėjų, e, tų žmonių, kurios, kurie gina teritorijas. Pagal Global Witness pranešimą Hondūre vyksta daugiausia nužudimų tenkančių vienai, vienam žmogui. E, tų žmonių, kurie e, gina teritorijas bei aplinką. 2010-2015 metais mažiausiai 109 žmonės buvo nužudyti už tai, kad e, kovojo už e, e, aplinką ir už žemės. Mano mama, mamai nuolatos buvo grasinama už tai, kad ji laikėsi savo požiūrų gynama, gindama vietinių žmonės. Nuo 2013 metų, kai prasidėjo hidroelektrinių projektų, projektų įgyvendinimas Aguasarka kurį gyvendino įmonė DESA, e, labai padaugėjo nužudimų, e, mama persekiojo, e, grasino mirtimi ir du kartus susidūrė su teismais Vondūre. E, ji buvo kriminalizuojama, taip pat ir jos organizacija, kuri kovoja 23 metus. Visa tai pasidarė įprastinė e, tos įmonės veikla, jų, jos strategija, kad sugriautų jos veiklą ir kopin veiklą. Visą tai atsako į įmonės, visą tai atliepia įmonės pretenzijas, uh, E, ir jie kratosi tos atsakomybės, kad nužudyt, nužudė mano motiną. Mano motina gavo 33 grasinimus nužudyti ir visa tai susiję su ta įmonė. E, Buvo, e, viskas prasidėjo nuo to, kad Hondūrė įvyko e, valstybinis perversmas ir valdžioje atsidūrė e, ne tie žmonės, kurie turėjo būti ir buvo išrinkti. Taigi tai, kas vyksta, aišku, irgi yra nelegalu. Tas elektrinių projektas ir toliau tęsiasi, jis toliau plėtojamas, elektrinė statoma ir tai yra vienas iš didžiausių, um, e, viena iš didžiausių grėsmių mano motinos gyvybei. E, FMI E, Tartautinis valiutos fondas, e, įmonės tokios kaip Siemens ir Boihydro dalyvauja šiame projekte. Aš noriu paklausti štai ko. Šie projektai e, turi aiškius planus, tačiau ir toliau e, jie vystomi, bet jeigu nėra jokių komplek, e, konfliktų, kodėl Paula Gonzalės, kodėl William ir Michael Rodrygės mirė, kodėl mirė kiti žmonės, kodėl e, buvo nužudytas Tomas Garcia, kodėl mano motina buvo nužudyta, kodėl finansinės institucijos, bankai apsitveria, apsitveria tylos siena e, ir net nesigilina, kas tie vietiniai žmonės, kodėl tie bankai yra iškeliami už, virš vertybių, virš principų, ar e, privatus interesai, ekonominiai interesai kainuoja daugiau negu vietinių žmonių gyvybės, negu vietiniai žmonės. Jeigu taip ir yra, tai tuomet grįžome į kolonijinius laikus. Mes galvojame, kad tai yra puikia proga sukurti atitinkamus teisės aktus. E, tarptautinėse institucijose, kad e, būtų galų gale atsakyta už tokius veiksmus. Dėl to mes norime, kad būtų galutinai nutraukta šiai įmoniai finansavimas. Šie mirties projektai negali būti tesiami. E, jų poveikis aplinkai nes, nematuojamas kilovatais, jis matuojamas mirusių žmonių skaičiumi. Hondūro projektas negali būti vystomas toliau, atsižvelgiant vien tik tais į e, e, išteklius gaunančias įmonės. Šiandieną 49 dienos nuo jos nužudimų, o mm, Hondūras nuolatos e, ir toliau neigia mūsų teisę dalyvauti tyrimo procese, e, kai buvo nužudyta mano motina. Mes nepasitikime tokio, tokia institucija, kuri e, e, vadovauja įmoniai ir kuri apkaltino ir nužudė mano motiną. Dėl to mes lai, pasil, palaikome nepriklausomos tyrimo komisijos sukūrimą, E, kuriai vadovautų Amerikos įmonė, kuri jau pasakė, kad galės tuo užsimti. Taip pat turėčiau pasakyti, kad Hondūre toks, jeigu jau toks žmogus, e, tokio kalibro žmogus kaip mano moteris, e, motina buvo nužudyta Hondūre, tai neaišku, kas laukia kitų smulkesnių žmonių teisingumas ir pastangos turi būti padėtos visos, kad būtų nutrauktos mintys ir ne, mirtis ir nebaudžiamumas. Mes tikime solidarumo e, ieškant teisybės. Šiandieną 48 dienos praėjo nuo jos nužudimo ir mes norime, kad žudikai būtų nubausti. Šiandieną e, mano motina saugojo upes, e, ji nepalenkiama e, moteris, nenugalima moteris, ji nugalėjo mirtį. E, ji tiesiog kovojo prieš mirtį, už gyvenimą ir šiandieną mes visi jos balsą nešame, jos sūnus, jos dukros, jos liaudis, jos žmonės neleis, kad tie nusikaltimai būtų nenubausti. Meilė yra pagrindinis ir nenuilstantis variklis ieškant teisingumo, gilaus ir teisingo teisingumo. Norėčiau pabaigti savo pasisakymą savo motino žodžiais. Žmonės, pabuskime, nes jau nebėra laiko. Ačiū. Muchísimas gracias. Dėkoju. Berta? Norėčiau suteikti žodį poniai Linda Brokiuzin. Turbūt blogai ištariau jos pavardę. Ji atstovauja mm, e, Tartautinio valiutos fondo Niderlandų vystimo bankui. Labai ačiū. Gerbiama uh, ponios Kaseras Mm, šeima, ponia Berta, Kaseras, e, gerbiami kitų organizacijų atstovai, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėt galimybę čia jūsų pakomitetyje pasikeisti nuomonėmis kalbamų klausimų. Pirmiausia, apgailės, labai apgailestauju e, dėl tų visų įvykių, dėl kurių e, žuvo uh, E, ponia Kaseris ir noriu pareikšti užuojautą e, šeimos nariams. Tai jūs tikrai patyrėt nenusakomą netekti. Ir e, taip dabar raginame Honduro vyriausybę, kad šioji pradėtų baudžiamą įtyrimą ir patrauktų atsakomybėn autorius. Kartu su buvo susitikta su Hondūro mm, vyriausybės atstovais tam, kad būtų galima pagerinti apskritai žmogaus teisų padėtį šioje šalyje. Ir labai aiškiai noriu pasakyti, kad žodžio teisė e, tų asmenų, kurie kovoja už laisvę, yra labai svarbi svarbus principas man ir mano organizacijai. Kiekvienas e, žmogus turėtų būti saugus reikšdamas savo poziciją ir mūsų organizacija smerkia bet kokį smurtą prieš uh, asmenis ir grupės. Niderlandų vystomasis bankas jau ilgą laiką investuoja į Hondūrą ir tų investicijų tikslas paremti žmonės, pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Uh, Mūsų prioritetas įtraukti kuo platesnį šalių ratą, e, palaikyti dialogą, konsultavimosi procesą ir kartu užtikinti, kad mūsų investicijos e, išeitų į naudą kuo daugiau žmonių. Mes e, vadovaujamės budrumo principų, atsižvelgiam į socialinę aplinkosaugos kartu politiką ir tarptautinio valiutos fondo standartų laikymasi. Be to mes remiam kartu jungti, tą požiūrį, kuris išdėstytas jungtinių tautų atitinkamuose struktūrose, kur kalbama apie žmogaus teisų ir kitų svarbiausių principų laikymasi. Ir dabar tą progą norėčiau pademonstruoti e, filmuką apie Agvazarka projektą, būtent, kad parodyčiau, e, ką nuveikė mano organizacija Niderlandų vystomasis bankas ir kaip mes palaikėm ryšius, įsiklausėm iš vietos E, vietos bendruomenių e, pageidavimą, kaip mes užtikrinom laisvą iš ankstinio informuoto sutikimo laikymas idėja, e, technika ne visai veikia, tas ryšys video ne visai veikia, bet dabar norėčiau tiesiog kartu pažiūrėti tą video filmuką, nes jis labai aiškiai parodo, uh, būtent tai, kaip mes įsiklausėm į vietos bendruomenių balsą ir kartu e, į jų pastangas pakeisti tam tikras proceso dalis ir e, tai yra užtikrinti, kad tikrai gyvendindami procesą, kad mes įsiklausėm į vietos balsą. Bet e, mūsų organizacijai nerima kelia padėti, žmogaus teisų padėtis Hondūrė ir dabar mes pritarėm Europos parlamento praėjusią savaitę priimtą rezoliuciją skirtą žmogaus teisų gynėjams Hondūrė. E, te, toliau tebe vyksta smurtas ir mes nusprendėm kol kas suspenduoti savo veiklą Hondūrė. Mūsų organizacija dabar nebe e, atliks naujų projektų ar neprisims naujų įsipareigojimų. Uh, Mes toliau įgyvendinsim Aqua Zarka projektą e, ir susilaikysim nuo naujų projektų, kol nebus atliktas tyrimas. Na ir dabar taip, tas Aqua Zarka projektas, kiek jis teisėtas. Mes manom, kad e, visi tie protestai per projekto įgyvendinimą E, visos tos e, konsulta, konsultavimosi procedūros, nepriklausomų ekspertų pasitelkimas ir kalbėjimasis su vietos gyventojais e, prisideda prie šito projekto teisėtumo. Todėl mes organizuojam plačias misijas į Hondūrą, dalyvaujant kartu suinteresuotus organizacijų atstovams, kad būtų galima geriau suvokti vietos bendruomenių poreikius. Tad numatoma tokia misija. Kaip vystomasis bankas mes veikiam besivystančiose šalyse, kur e, yra e, aplinkosaugos e, svarbu, tai yra svarbus dalykai. Ir todėl mes vėlgi konsultuojamės tam, kad mūsų projektai nepakirstų vietos bendruomenių teisių į žemę, kad nebūtų atiminėjamos jų žemės, kad vis dėlto būtų kūriamos darbo vietos ir kad būtų kovojama su skurdu. Bet to mes dabar jau vis, rengiam ir tobulinam tą tokį nusiskundimų, nusiskundimų ar e, įvairių kitų nepastenkinimo kaupimo mechanizmą, apie kurį jau buvo užsiminta. Mes visi norim išnaikinti skurdą, norim geresnio gyvenimo vaikams ir norim, geres, kad Hondūro žmonės geriau gyventų. Todėl mūsų organizacija sveikina išorės suinteresuotų šalių, NGO, nevyriausybinio organizacijų e, kartu indėlį. Dabar ateinančią savaitę Niderlanduose jau bus, e, sus, e, bus susitikimas, susitiksim kartu su ponia Berta Kacerės, su kitomis Hondūro nevyriausybinėm organizacijom, kitų organizacijų atstovams. Ir norėtume, kad visos suinteresuotos šalis atvirai ir konstruktyviai e, palaikytų dialogą su mumis ir mes esam atviri bet kokiems pasi pasiūlymams. Labai ačiū. Dėkoju. Ačiū, kad atvykote. Viską pristatyti dabar norėčiau Alberto Franko suteikti žodį, kuris pristatys Kolumbijos atvejį. Jis atstovauja tvarkai teisingumui. Dėkoju. Man džiugu, kad galime pasitikrinti, e, pasidalinti patartimi. E, kai patyrėme, įvair, kai patyrėme smurtą ir e, mūsų teritorijų grobimą. E, iš kariškių pusės, e, kurie grasino, žudė, išnaudojo seksualiai žmonės, kad pagrobtų iš jų žemės

nes jie buvo nuvykę į tas žemės, kurios jau priklausė kariškiams, bet ne jiems. Tie broliai buvo nuvykę savo žemių atsimti, jie buvo paveldėję tas žemės iš senelio 50-aisiais metais. E, e, senelis taip pat buvo nužudytas, iki šiol buvo nužudyta devyni jo šeimos nariai kariškiai ne tik žudė, bet ir pervežė žmonės gyventi iš vienos vietos į kitą. Įmonės Ispanijoje pasisavino nuo 2000 metų paliktą žemės, bet tie žmonės buvo išvežti iš tų žemių. Uh, E, žmonėms gyvenantiems vietoje kyla didžiulis pavojus. E, Kolumbijos lygių kol kas nieko nėra daroma. E, yra greunama aplinka, yra žudomos gyvūnų rūšys, tokios kaip didysis bebras. Nuo 2007 metų e, vyko daug negerų dalykų įvairiose bendruomenėse ir norėčiau pasakyti, kad šių kariškių Mm, tie e, kariškiai tarnauja tam, kad būtų užtikrinti įmonės interesai, o įmonė e, žinoma siekia pelno, o ne žmonės apsaugoti. 142 žmonės buvo nužudyti nuo 96 metų, 130 e, kariškių buvo su tuo susiję. Jie susiję su Fare, su Gerija, su Farku. Ir žinoma, kad e, pagrindinis dalykas, dėl ko tie žmonės išvežami ir žudomi, yra ekonominiai motyvai. Dabar mes prašome, kad būtų iš, valst, iš įmonių atimta nuosavybės teisė, tačiau nieko panašaus nebuvo padaryta. Ir norėčiau dar pacituoti, yra įrodymų, kad teritorijose yra Banakol, Tenablan, Ir um, tie regionai, kuriuose daugiausia pažeidinėjimo žmogaus teisės ir žmonių nužudoma, yra tie regionai, kur gaunamos naudingos iškasenos, tokios kaip anglis ir kitos. E, uostų infrastruktūros, hidro elektrinių infrastruktūros. E, pamin, paminamos vietinių žmonių teisės ir tie žmonės tiesiog visko netenka. Jie bando priešintis tokiam grobimui, pasitelkia įvairias organizacijas, bando priešintis, e, jie yra sukūrę savo pačių apsaugojimo mechanizmą, kuriamos e, tam tikros humanitarnės erdvės. Jie taip pat sukūrę yra tam tikras erdves, kuriuose yra saugoma bioįvairovė. Visa tai yra daroma tam, kad būtų apsaugotos jų teisės. Įvairios operacijos buvo vykdomos teritorijoje ir visa tai buvo daroma siekiant konsoliduoti projektus. E, Tartutinės bendruomenės vaidmuo buvo labai didžiulis Žinoma, tie, kurie žmogaus teisės pažeidinėjo, turėjo bendrininkų, jie turėjo rėmėjų. Netgi kai kurie žmogaus teisų gynėjai e, neteko savo gero vardo. Buvo imamasi įvairių veiksmų tarptautiniu mastu, siekiant įkvėpti jėgų aukoms. Įvairių šalių veiksmai e, Buvo, buvo imtas e, įvairios šalis ėmėsi veiksmų, tačiau ne visi tie veiksmai mus įtikina. Mums reikia užsitikrinti, kad jeigu yra e, kažkur siunčiama produkcija, kad jinai tikrai pasiekia savo adresatą ir kad uh, būtų laikomasi visų taisyklių. 2010-2014 metais imtasi prevencinių veiksmų toje bendrovėje. Taip pat norėčiau paminėti, kas vyksta dabar Kolumbijoje. Mes dabar baigiame e, ginkluotą konfliktą su FARC situacija Kolumbijoje tikrai nepanaši į taiką, tačiau tikimės, kad su laiku mūsų visuomenė nusikratys kariškių ir gyvens taikoje. Taip pat nusikratys ir korupcijos, plėšimo, žemės grobimo. Deja, kol kas įstatymai nieko gero tą linkme nežada. Kol kas viskas daroma ta linkme, kad nelegalūs veiksmai, kurie buvo padaryti, yra legalizuojami. Dėkoju Jums už paramą. Tikimės, kad ir toliau jūs mus remsite, o toliau norėtumėm paprašyti, kad būtų sukurti kontrolės mechanizmai ir kad nebūtų pažeidinėjama žmogaus teisės, kad tie, kurie jas pažeidinėja, negalėtų pasinaudoti savo purvino darbo vaisiais. Iš praeities mes labai daug išvadų galime padaryti mes patirime ir neteisingumą, ir klimato kaitą. Visa tai kyla dėl to, kad kilia konfliktai tolimose šalyse, todėl kad kažkas darosi savo pinigus. Mes turime dabar dirbti vardan socialinio teisingumo ir turime tą daryti dabar, nes jeigu to nepadarysime, neturėsime ateities kaip žmonės. Susitelkime ir eikime link oraus gyvenimo. Tiek jūs, parlamentarai, jūs irgi galite kažką padaryti to vardan. Aš norėčiau paprašyti pagerbti tylos minutę 28 žmonės, kurie buvo žiauriai nužudyti Kolumbijoje nuo šių metų pradžios. Ir socialinių e, teisų gynėjų, ir aplinkos, saugos, aplinkos gynėjų buvo nužudyta. Jie buvo nužudyti dėl to, kad e, siekia, jog pasaulis būtų teisingesnis ir gražesnis. Taip pat norėčiau paprašyti pagerbti Bertą Kaceris, Mes dirbame žmogaus teisų vardan prieš tuos, kurie grobė žemės. Kai kurie žmonės dirba taikos vardan, tačiau jie patiria kulkų krušą. Muchas gracias. Bueno, y por último, eh, voy a dar la palabra a nuestro último invitado de la tarde, al señor Ali Kaba. Ponas Alikaba, paskutinis mūsų svečias, kuris papasakos apie savo šalies dramatišką situaciją, kas vyksta Liberijoje. Prašau. O aš palieku dabar pirmininkaus e, kolegę. Good afternoon. And, uh, Labą dieną. Dėkoju už galimybę šiandien dalyvauti posėdėje. Aš esu Ali Kaba, esu iš Liberijos. Dirbu su tvarios plėtros institutu. Mano organizacija dirba Liberijoje su kaimo bendruomenėmis. Mes saugome teisę į žemę. E, mano darbo pagrindinis dalykas yra teisė į žemę, taigi dirbame su kaimo bendruomenėmis, siekdami apsaugoti jų žemę, bet taip pat dirbame ir su vyriausybė, e, kuri rengia politikos kryptis šią linkmę. Mano šiandienos prezentacija iš penkių dalių susidės. Pirmiausia, turėtume pristatyti kontekstą, kuriame uh, žemės grobsmas yra atliekamas Liberijoje. Taip pat e, pristatysiu e, konkrečią patirtį iš Liberijos. Na ir taipogi aptarsime Europos investuotojų įsitraukimą bei Europos e, lėšų koncesijos operacijose vaidmenį. Taip pat pristatysiu, kokiu mes veiksmų e, ėmėmės Liberijoje. Na ir pabaigai rekomendacijų. Šiek tiek keletą trumpų pateiksiu Europos parlamentui. Koksgi yra Liberijos kontekstas, situacija? Ko gero tai nelabai skiriasi nuo to, ką kolegos pristatė. E, teisinė sistema šioje srityje yra labai silpna. Šalyje veikia dvilypė teisinė sistema žemės, sis, žemės e, sistemoje. Taigi žemė gali būti arba privačių e, asmenų rankose, arba vyriausybės, valstybės rankose. Monrovijoje, sostinėje daugiausia yra tos valdančios institucijos. Taip pat turime labai uh, silpną įstatyminę bazę, ypatingai uh, žemės ūkio srityje. Neturime žemės ūkio kaip tokios politikos ir nėra apskritai institucijos jokios, uh, kuriai galima būtų pasiskūsti, jeigu kažkas nesutinka su uh, tuo, kas daroma su žeme. E, pelnas gaunamas iš koncesijų nėra tinkamai paskirstamas, e, daugelis bendruomenių nukenčia nuo to, todėl kad e, jos tiesiog negauna iš koncesijų tinkamų kompensacijų už žemės naudojimą, tinkamo atlygio, taip sakant. Na, o dabar norėčiau Jums konkrečios patirties ir pateikti pavyzdžių e, vienos įmonės iš Liberijos GL, GVL. Tai yra žemės ūkio srities, tiksliau žemės savininkų teisų apsaugos tarnyba, tai tiksliau institucija tai yra. Visai neseniai, peržiūrėjant apygardoje, e, buvo nustatyta, kad nebuvo pasikonsultuota su vietos bendruomenėmis, nebuvo gautas sutikimas iš bendruomenių ir praktiškai buvo nusavinta žemė iš bendruomenių. Ir tais atvejais, kai bendruomenės vietiniai pasipriešino, tai tada ta įmonė tiesiog panaudojo jėgą ir atitinkamą politinį spaudimą. Pateiksiu pavyzdį. Štai pavyzdžiui, bandydama prieiti prie bendruomenės žemės, ta įmonė susisiekė su nacionaliniais politikais, vietos politikais, taipogi tam, kad priverstų vietinius arba išsikelti pasitraukti nuo to žemės arba tiesiog e, pasirašyti tam tikrus dokumentus ir apskritai būti nustumtais, taip sakant, nuo to žemės. Kartais yra paskiriami valdytojai. Tokiems procesams. Na ir štai, pavyzdžiui, valdininkai bandė įtikinti vietos uh, E, politinius lyderius, kad jie perkalbėtų bendruomenės, bendruomenę, kad jį pasirašytų e, su e, ta įmonė sutartį, kitu atveju jie praras savo darbus. Taigi, netgi jeigu ir vietos bendruomenių nariai atsilaiko prieš tą spaudimą, yra kitos priemonės grasinimai naudojami. Tiesiog yra atimamas, pavyzdžiui, iš tam tikrų bendruomenės narių darbas, jie yra atleidžiami. Na ir jeigu tai dar nesuveikia, tai tada kartais netgi yra ir kariškiai mobilizuojami. Kartais yra, yra matyta, štai tuose žemės plotose yra pasirodę kariškių, yra buvę netgi mirčių ir sužeistų asmenų. Taigi, Vietos bendruomenės yra labai pažeidžiamos e, tokių transakcijų, tokių e, žemės koncesijų atveju. Koks būtų neigiamas e, poveikis čia? Kad ir kaip ten bebūtų, žmonės yra nusavinami, nuo, tai yra žemė yra nusavinama, jie žmonės praranda prieigą prie žemės, atsiranda nesaugumo jausmas, apskritai maisto nesaugumas, Ir labai dažnai vyrai tiesiog išvyksta didesnius miestus ieškoti geresnio darbo, o moteris ir vaikai lieka vietoje ir skursta. Taipogi nustekenama yra žemė, e, tarš, užtarštumas padidėja, e, dėl to nukentie vietos bendruomenių gyvenimo kokybė, atsiranda skurdas ir įtampa. Tai tokie atvejai yra plačiai aprašyti ir užfiksuoti. Dabar štai ką pasakysiu. Liberijos NVO ir vietos bendruomonių nariai labai intensyviai bandė atsilaikyti prieš tokius veiksmus, bet investicijos labai didelės yra ir spaudimas didžiulis daromas. Štai investuotojai iš Europos taipogi didelį vaidmenį atlieka šiame procese. procese. Maždaug 25 procentai visų lėšų, kurios ir, yra skiriamos VL arba GAR įmoniai, yra iš Europos. Štai dabar turiu visą sąrašą e, tų e, įmonių, kurios investuoja šioje srityje. Bankai čia konkrečiai yra. Taigi tos įmonės, tie bankai prisideda prie e, Liberijos vietos bendruomenių nustekenimo. Kaip jau ir sakiau, Liberijoje e, žmonės e, supranta, kas jiems priklauso, vietos bendruomenės reikalauja savo teisų, tačiau egzistuoja teisinis vakumas, tuštuma. Taipogi yra e, daromas politinis spaudimas ir vietos bendruomenės yra susiskaldžiusios. Taigi, nepaisant dedamų pastangų, vis tiek žemė yra atimama. Vietos nevyriausybinės organizacijos e, bando dirbti su vyriausybė, parengti politikos kryptis, e, naudotis tarptautiniais instrumentais, tarptautinėmis priemonėmis, bet rezultate galiausiai vis tiek žemė yra atimama iš vietos bendruomenių. Mes su uh, tartautiniais partneriais, tokiamis organizacijomis kaip Žemės draugai, Friends of the Earth, Earth Global Business dirbame, e, tam, kad jie bent jau jie darytų kažkokį tai spaudimą investuotojams. Na ir e, nepaisant visų pastangų dedamų, e, vis tiek, nepaisant savo įsipareigojimų, laikyti žmogaus teisių ir nepaisant visų kitų prisimtų įsipareigojimų, e, situacija negerėja. Taigi, iššūkiai didžiuliai, o mūsų rekomendacijos būtų tokios. Jos yra paprastos, bet mūsų manimų labai svarbu yra jos, e, jų laikytis Afrik, Liberijoje ir kitose Afrikos šalise. E, Mes manome, kad Europos parlamentas turėtų sustiprinti e, reikalavimus e, tartautinėms bendruomenėms ir tartautinėms institucijoms, kurios investuoja mūsų vietos bendruomenėse. Mes e, taipogi manome, kad parlamentas gali gyvendinti teisės aktus, sutartis, tarptautinius susitarimus ir kitus tarptautinius instrumentus tam, kad būtų, tiksliau pritaikyti tuos, tas priemonės tam, kad būtų apsaugotos vietos bendruomenės. Na ir taipogi noriu dabar padėkoti klausytojams e, už galimybę man čia pasisakyti. Dėkoju. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Dabar ilgai nedelsdama norėčiau suteikti žodį kolegoms parlamentarams. Tikiuosi, kad užteks laiko pasisakyti visiems, kurie to pageidavo, o jų daug. Pradėsime nuo pono Demismaker. Pone Demismaker, prašom labai trumpai kadangi ambasadų, užsienio reikalų tarnybos dar turi būti pasisakymai, tai jeigu galime įsitekti vienoje minutėje, tai būtų labai gerai. Pasistengsiu. Op mijn beurt hartelijk dank aan alle panelleden en uh, in, in het bijzonder ons, ons. Norėčiau padėkoti visiems svečiams, ypatingai visiems svečiams iš Latino Amerikos iš, ir Afrikos. E, tikrai eh, pasidalimas patirti patirtimi ir konkrečiais pavyzdžiais yra visada labai įdomus. Taigi dėkuoju dar kartą, kad su mumis atvykote tuo pasidalinti. Pone Kaser, e, tikrai mes visi esame šokiruoti tuo, kad jūsų mama žuvo, tai kad e, Garcija ir kiti buvo nužudyti. Aš manau, kad galime tikrai prisidėti prie tų, kurie kreipėsi į Hondūro vyriausybę su prašymu imtis priemonių tam, kad būtų užkirstas kelias tokiems dalykams. Reikėtų užkirsti kelią ir nebaudžiamumui. Teisė į žemę, į dirbamą žemę, smulkiesiams ūkininkams besivystančiose valstybėse yra esminis dalykas jie praktiškai nuo to priklauso, jų gyvenimas nuo to priklauso, juk tai, juk būtent toje žemėje, jie, to žemės dėka apsirūpina maistu, jie taipogi prekiauja to maistu turguje ir ta žemė yra labai brangi, labai daug kas jie, ta, ta, to žemės nori, būtent todėl e, labai dažnai tiesiog yra ta žemė nusavinama. Oxfam, ir čia dabar konkrečiai noriu kreiptis į ponę Sarinen, taigi Oxfam uh, taipogi rėmė tinkamą žemės ir miškų valdymo direktyvą, tiksliau jos patvirtinimą. 2011 metais FA organizacijoje. Aš norėčiau dabar e, sužinoti, ar tos direktyvos uh, E, buvo įgyvendintos ir kaip įmanoma būtų tai tobuliau padaryti, geriau padaryti. Nes e, tai yra dar ES ir Pasaulio bankas gali prisidėti prie patobulinimo šių programų. 2000 2011 metais Oxfam ėmėsi iniciatyvų, buvo kreiptasi į Pasaulio banką e, su prašymu sustabdyti žemės grobstimą. Ar žemės, ar tiksliau tas bankas sureagavo į šį prašymą ar ne? Jeigu taip, tai kaip? Na, dar turiu klausimų, bet kadangi laiko nėra, tai juos paliksiu kitam klausimų ratui. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodis poniai Ulrikėjai Lunačiak. Dėkoju, taip pat norėčiau padėkoti visų, visiems už liūdėjimą. Taip pat uh, užjaučiu labai Berta Kacerės už tai, kad jos motina buvo nužudyta, bei užjaučiu visus kitus iš Hondūro e, ir, ir iš kitų šalių, kurie kalbėjo. Uh, labai pat tiko pasisakymas apie Hondūrą, aš buvau delegacijos vadovė Hondūre, todėl puikiai žinau, kokia yra ten susikloščiusi situacija. Aš norėčiau kalbėti trumpai ir pasakyti štai ką. Du klausimai. Na, pagrindiniai du klausimai, kurių vienas būtų skirtas poniai Brokuzen, tarptautinio valiutos fondo. O tam banko vadovė. Mes taip pat prašėme kaip Europos parlamentas, kad būtų sukurtas fondas, vadinamasis Trust Funds, investuotojoms, e, investuojančios įmonėms, kad galėtų remti e, žmogus teisų gynėja, gynėjus. Ar galima būtų įsivaizduoti, kad būtų dar kažkokios kitos įmonės, kurios investuotų siekiant e, remti žmogaus teisų gynėjus, nes tai būtų tikrai labai gera mintis šalia viso to, ką jūs minėjote, pademonstruoti, kad parlamentas yra pasirengęs ne tik e, dėrėtis, bet ir paremti, realiai paremti žmogaus teisų gynėjus. Antras dalykas. Bet čia gal geriau Hondūro ambasadorius, kad atsakytų su, į šį klausimą. Parlamentas praeitą savaitę išleido rezoliuciją, kurioje sakė, kad, e, tarp, kad žmogaus teisų komitetas ir būtų labai gerai, kad būtų tai padaryta, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas, kaip vyksta Meksikoje. E, ir ne tik ten dalyvautų tik tais kai kurie žmonės. E, realiai reikia, kad ta e, struktūra būtų nepriklausoma ir ji, kad ta komisija ištirtų, kas yra atsakingas už žudimus nuo pradžių iki galo. Nes kaip sakė ponia Kaceris, ponios Kaceris dukra jos motinai buvo daug kartų grasinta susidoroti. Tačiau niekaip į tai nebuvo reaguota. Ačiū. Dėkoju, ponė Liukviler. Danke, Frau Vorsitzende. Ich werde in Deutsch sprechen. Und ich danke auch allen. Dėkuoju, pirmininkė, aš kalbėsiu vokiškai. Aš taipogi norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. E, Dėkuoju už išvalgas ir informaciją. Norėčiau taipogi padėkoti už politinės rekomendacijas. Mums e, dabar buvo pasakyta, kad Afrikoje ir Latinų Amerikoje aš čia vienoje iš delegacijų e, dirbau taipogi su Azija. Dar be visų tų dar Kambodžoje ir kitose Azijos šalise tas pats reiškinys egzistuoja. Aš dabar, kadangi pasakys EIVT atstovai po to, norėčiau jiems užduoti klausimą, kodėl dabar taip yra, kaip yra, kad konfliktų ir žemės pasisavinimo, grobstimo problema nėra pakankamai išryškinta. Mes be jokios abejonės bandome apsaugoti tuos aktyvistus, kurie dirba su teisė į žemę, bet jūs dar ir kitus žemės konfliktų aspektus palėtėte, į kuriuos, ko gero, EIVT nėra pakankamai atsižvelgiama. Na ir dar Hondūro ambasadoriui norėčiau užduoti klausimą. Pona Lunačiak e, apie tai jau kalbėjo, ponė Kaserės jūs taipogi minėjote. Tai E, taigi turėtume kreiptis į jį ir paprašyti, kad būtų e, įvykdytas nepriklausomas tyrimas dėl nužudimų. Na, ambasada išplatino savo turimą informaciją ir tai yra gerai, bet man vis tiek kyla klausimų. Jūs sakote, kad e, kalbėjote su Amerikos valstybių organizacijos generaliniu sekretoriumi tuo klausimu ir su korupcijos ir nebaudžiamumo skyriumi čia turėtumėte toliau dirbti. Na, bet man atrodo, kad būtent tas skyrius ne žudimus, ne žmogžudystės tyria, o korupciją tik tai. Aš manau, kad tarp Amerikos, tarp valstybinė žmogaus teisų komisija turėtų specialų tyrimą atlikti dėl šių žudimų. Ir reikėtų čia kažko tai kito negu kad mano minėtos komisijos. Galbūt ambasadorius galėtų į tai sureaguoti. Aš tik tai noriu pasakyti, kad labai svarbu yra užtikrinti nepriklausomą tyrimą tų žmogžudyščių. Ačiū. Dabar žodis ponui Panceri. Dėkoju. Ačiū. Taip, iš tikrųjų matom, kokia yra žmogaus teisų gynėjų sunki padėtis įvairiose pasaulio vietose. Iš, išgirdom konkrečių pavyzdžių ir manyčiau, apie tokius pavyzdžius turėtų sužinoti, išgirsti juos visi Europos parlamento nariai kad galėtume tikrai mes pakeisti ES e, tiesiog politikos kryptį ir baigti demagogiją. Norėčiau du dalykus pasakyti, išklausęs e, to, kas buvo pasakyta. Mes turėtume vėl peržiūrėti savo požiūrį į laisvosios prekybos susitarimus kaip po, tokiuos, kaip po tokius ir tiesiog pasigilinti dar kartą į sąlygas, e, kur kalbama apie žmogaus teisų laikymasi nes dažnai sudaromi priekybos susitarimai pro pirštus arba visai nekreipiant dėmesio į žmogaus teisės. Antra kryptis, antras dalykas. Mes turėtume dabar jau, kaip pasir, po Panamos vadinamųjų dokumentų pasirodymo, turėtume galbūt siūlyti priimti mm, reglamentą, kuris būtų skirtas uh, daugia, tai yra tarptautinėms bendrovėms, kurios investuoja į e, aptariamą šalis, kurios ten turi būstinės. Ir čia nebūtinai turiu galvoje e, teisų į žemę klausimą, bet apskritai e, platesnių teisų klausimą. Tad vėlgi, uh, įvairiose apskritojo stalo dėrybose to iš mūsų buvo reikalaujama ir mes tikrai turėtume pasinaudoti progą ir tiesiog pakeisti politikos kryptį. Ačiū, ponai Panseri. Dabar žodis ponai Urban. Jums paskutinis pasisakymas. Dėkuoju. Aš taipogi kalbėsiu apie Hondūrą ir Berta Kaserės nužudimą. Pirmiausia, noriu e, užuotą pareikšti e, visai šeimai ir draugams. Aš dalyvau tarptautinėje misijoje, kurios, kuri buvo suorganizuota Bertos e, prašymu. Taip, nuo 2009 metų, nuo valstybės perversmo, tikrai smurto labai smarkiai padaugėjo šioje šalyje. Aš galbūt apie tai nekalbėsiu, norėčiau tik tai keletą klausimų užduoti, kuriuos Bertai pačiai noriu skirti. Pirmiausia, dėl laisvos prekybos susitarimų. Kol kas bent jau šie laisvos prekybos susitarimai nebuvo ratifikuoti, bet yra įgyvendinami jau. Taigi, kokio poveikio jie turėjo tiems projektams, kurie, nuo kurių priklauso žmogaus teisų aktyvistų likimas. Kitas klausimas, kokie būtų saistantieji mechanizmai, kuriuos galėtume numatyti tam, kad tarptautinės įmonės nebūtų nebaudžiamos tam tikrose šalise, neveiktų nebaudžiamai. Ekvadoro prašymų Jungtinių tautų komisija specialioji dirba šio klausimu. Aš nežinau, ar jūs kalbėjote apie šią komisiją, ar turite gal kažkokiu tai kitų pasiūlymų. Na ir dar porą paskutinių klausimų trumpai. Žmogaus teisų apsaugos organizacijos reikalavo susipažinti su ES e, bendradarbiavimo projektu ir su e, teisingumo projektu pagal kurį e, tokios organizacijos kaip e, Kopin būtų, e, jų veikla būtų tiesiog sustabdyta. Na ir galiausiai, kogi tikisi ir kokios pagalbos reikia vietoje iš Europos institucijų ką mes galime padaryti, kad labiau apsaugotume žmogaus teisų kovotojus Hondūre, Libir, Libijoje ir kitose šalise. Ačiū, pona Urban. Ponas Grips dar paprašė žodžio trumpai. Ponas Gžibas. E, mano klausimą jau pateikė kiti kolegos. Dabar praėjusią savaitę parlamentas priėmė rezoliuciją skirtą žmogaus teisų padėčiai Hondūre. Ten ypač buvo kalbama apie Hondūro žmogaus teisų gynėjus. Tai mano klausimas toks. Dabar ar galima taip iš tiesmukai lyginti situaciją Hondūre su padėtimi, žmogaus teisų padėtimi kitose Latino Amerikos šalimi? Kokioje padėti yra tų šalių žmogaus teisų gynėjai? Turiu galvoje e, tokių dalykų kaip e, žemių grobimo kontekstą. Dabar ta tema nebenauja parlamente. Per praėjusią parlamento kadenciją apie tai buvo kalbama, e, buvo, vardė, buvo metinės tiesiog ataskaitos apie žmogaus teisų padėtį. Tad mes jau nekartą esam kalbėję, aptarinėję žemės grobimo klausimą. Tačiau visada matom tokią padėtį, kai kai kurie dalykai labai karštai aptarinėjami ir e, vėlgi pasiekta tam tikra jau riba, E, ir čia aš tą pasakyčiau apie žmogaus grobimo klausimą. Tad gal palygintumėt padėti įvairiose šalise. Tik nedidelis klausimėlis tiek mano draugams, tiek e, išorės tarnybai. Dėl tarybos vaidmens, kad tos įmonės, kurios čia įsikuria, kaip tos įmonės skatina žmogaus teisų laikymosi standartų, kaip jos Dabar jau penkerius metus pradėsime skaičiuoti nuo to, kai buvo pasirašyta atitinkama sutartis ir dabar Norime sužinoti, ar e, tai iš tiesų yra teisingas, geras instrumentas, tai yra geras pavyzdys, kaip e, tos įmonės nori turėti atitinkamą instrumentą, kuris leistų nustatyti, kad jeigu kad kurios įmonės veikia gerai, kurios nelabai ir kad e, tos, kurios veikia gerai, joms būtų atitinkamai ir atlyginta. E, ir atvirkščiai. Dabar norėčiau Rikardo Seri, užsien, išorės reikalų tarnybos e, atstovui per, per, suteikti žodį. Jūs, jums keturios minutės, prašau. Thank you, thank you uh... Labai ačiū. Aš esu šios tarnybos direktorius pavaduotojas, patikslinsiu. Labai trumpai pakalbėsiu apie tam tikrus politikos elementus, būtent klausimus susijusius su žmogaus, su žemių grobimu ir tada kiti kolegos konkrečiau pakalbės apie atskiras šalis ir, ten, ir įvykius juose. Kartu atsakysiu ir į klau... ponios Lochbiller ir kitų parlamentarų klausimus. Tad labai trumpai. Pirmiausia, ačiū parlamentui už tai, kad suringė šias diskusijas. Tikrai jos ne tik laiku, bet labai svarbu, kad kreipia dėmesį į šį klausimą. Ne tik šiandien tai darot, bet ir praeitį. Ir čia turiu galvoj jūsų paskelbtą pranešimą prieš daugiau, prieš daugiau, daugiau kaip metus pasirodžiusi skirtą žemių grobimui. Kartu šiuo mes pasisėmėm įkvėpimo rengdami būtent strategiją apimančią 15-19 metų laikotarpį. Tai mūsų nauja strategija, naujas politikos dokumentas, kuris apriepin daugybę klausimų, ypač tokių kurie susiję su e, teisėmis į žemę, ekonominis socialinėmis teisėmis, žemės grobimu. Ir tuo ir atsakysiu į ponios Lochbiller klausimą, gal ne visai iki galo, bet e, tad dabar jau imamasi konkretesnių veiksmų negu kad praeitį iš įvairių aspektų, sakykime, labai svarbu kartu toje ES politikoje dėmesį skirti žmogaus teisų gynėjams ir sufokusuoti dėmesį į žemės grobimą, į čia buvių teisės į žemę. Ir dabar vėl visą tai atsispindi jau veiksmų plane, kurį mes rengiam. Bet tu tame veiksmų plane mes atskirą dėmesį skiriam ir čia buvių bendruomenėms Ir dabar mes jau rengiam naują dokumentą šiuo metu, kuriame e, vėlgi peržiūrėsim turimą ES politiką skirtą čia buvų bendruomenėms. Ypač e, ten e, atskirai dėmesį skirsim laisvą iš ankstinį informuotą sutikimą, kuris čia buvo palinksniuotas keletą kartų. Uh, kad jo buvo laikomas, kad būtų laikomasi mūsų projektuose. Aišku, čia buvo paminėta ir kitų dalykų, per diskusijas aš galiu sureaguoti tik trumpai, bet tik tai galiu pasakyti, kad mes labai suinteresuoti tuo, kad ES būtų vėlgi e, e, įtvirtinami e, žmogaus teisų principai, tai ką jūs paminėjot jau nemažai dalykų buvo nuveikta, aš labai trumpai galiu pasakyti, valstybės narės įgyvendina nacionalinius planus dėl žmogaus teisų, Europos komisija, ES lygių rengia žmogaus teisėms skirtą planą, jame atsispindė šios ryties prioritetai. Svarbiausias klausimas mūsų galimų, galva tai prieigos prie žalos atlyginimo mechanizmo. Kol kas to, tokio mechanizmo nepakanka ar jo nėra. Ir čia dabar pirmininkaujančioji Niderlandų e, valstybė e, irgi e, jos darbo tvarkėje yra žmogaus teisų ir klausimas. Tad tiek labai trumpai, o dabar žodį toliau suteiksiu kolegoms pirmininkė. Laiko nedaug, bet ponas Detricija turėtų atsakyti, pasisakyti. Jis yra tarnybos vadovas, e, bent jau anksčiau buvo, jis atsakingas už Centrinę Ameriką ir Karibų jūros šalis. Ačiū, aš kalbėsiu angliškai. Labai ačiū. ES labai atidžiai stebi žmogaus teisų gynėjų padėti Hondūre. Ir buvo padaryta jau nemažai pareiškimų apie šią padėtį, kuriuose smerkiama grėsmė, smurtas, nužudimai. Ne per seniausia buvo padarytas pareiškimas po to, kai buvo nužudyta, nužudyta ponia Kaserės ir Garcija. ES yra svarbiausia Hondūro bendradarbiavimo partnerė, turiu galvoje žmogaus teisų padėti. ES e, remia programas skirtas šiam klausimui. Jo tokio projekto vertė 5,5 milijonai eurų. Ir kartu vėlgi ta, ta programa skirta tarptautinių žmogaus teisų e, įstatymų laikymusi. Yra kitas projektas Justicija vieno milijono eurų vertės. Ir tas projektas skirtas paremti Hondūro teisiniai sistemai. Kaip dabar vėlgi jis ver, gali būti vertinamas kaip, kad jis prisideda prie žmogaus teisų gynėjų e, tiesiog e, spaudimo. Dabar 15-2020 metų vėlgi skirta e, yra nemažai milijonų eurų skirtų teisingumui. Be to dar yra grupė sukurta, JASE pavadinimu Ten ES ir delegacijų ambasadų atstovai dalyvauja. Tai ta grupė palaiko nuolatinį dialogą su žmogaus teisų gynėjais ir tiesiog pateikia konkrečias bylas vyriausybei. Ir pirmas asmuo, su kuriuo ši grupė susitiko, buvo panelės Berta Kacerės motina. Taip, dabar mes atliekam tyrimus ir turim galvoj tai, kad e, šiaip jau toji dviejų Amerikų žmogaus teisų komisija irgi gali e, atlikti nepriklausomus tarptautinius tyrimus ir aišku, mes tikrai galim padėti, jeigu tik tai tokios pagalbos reikės. Ačiū. Ahora, Dabar žodis komisijai generaliniai vystimo tarnybai ir tartautinio bendradarbiavimo tarnybai, pone Rinaldi ir ponas Hokimnos. Kuris iš jūsų pasisakys abu? Galite abu, jeigu norite pasisakyti. Pone Rinaldi yra įgaliota vyriausybės e, atstovė žmogaus teisėms, o ponas Rinaldo atsakingas už kaimo vystimą, už maistą, už mytybą ir saugą. Penkios minutės. Galite kartu, galite atskirai, nes laiko tikrai nedaug. Thank you very much. Uh, I'll be very brief. Dėkuoju, kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, pristatysiu mūsų darbą žmogaus teisų paužiūrį. Šiuo labai svarbiu klausimu. Uh, Pirmiausia, mes e, dirbame tam, kad paremtume kovotojus už žmogaus teisės ir kovotojus už teisę į žemę. Mums šis instrumentas yra labai svarbus. E, mūsų darbe, tik tai dirbdami kartu su jais, galime suprasti, kas realiai iš tikrųjų vyksta. Ir mes matome, jaučiame, kad aplinkosaugos žemės grobstimo e, bei vietos bendruomenių srityje labai didėjęs spaudimas kovotojams už žmogaus teisės, grinai dėl investicijų. Štai pavyzdžiui, Berta Kaseras 2014 metais parėmėme ir jos kolegas taipogi. Mes teisinę pagalbą finansavome jiems ir, ir toliau per COPIN ir kitas organizacijas bandysime tai daryti. Aš galbūt visų atvejų, paramos atvejų neaptarinėsiu, nes jų yra daug. Tik tai pasakysiu, kad mes kasdien susidurėsime su tokiais atvejais visame pasaulyje. Be konkrečios paramos žmogaus, kovotojams už žmogaus teisės, mes ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams teisėms didelį dėmesį skiriame. Štai, pavyzdžiui, dirbame su plėtinės visuomenės organizacijomis dėl GSP plus priekybos susitarimų ir prisidedame prie stebėsenos ir efektyvaus įgyvendinimo e, GSP plus šalių, e, naudos gavėjų šalių e, E, atveju. Taipogi su jungtinių tautų gairių įgyvendinimu dėl verslo ir žmogaus teisų stebėsenos dirbsime. Dar norėčiau pasakyti, kad be konkrečių žmogaus teisų, teisų programos mes progresyviai integruojame teisėmis pagritą požiūrį, taip sakant, į visas e, plėtr, vystimo programas. Mm, aišku, tai užtruks, mes pamažu tai darome, tačiau tikslas būtų, kad galiausiai e, visos es e, vystimo programos būtų tuo paremto, štai pavyzdžiui, maisto saugumo, aplinkos apsaugos ir panašiai. Be jokios abejonės ateityje infrastruktūrų investicijų projektai taipogi e, turėtų būti paremti tuo teisėmis paremtų požiūriu. Kasgi tai yra? tai nėra vien tik tai e, stengimasis nieko nenuskriausti, pavyzdžiui, vietos bendruomenių. Tai taip pat reiškia, kad būtų stengiamasi kaip įmanoma daugiau gero padaryti, įgyvendinant, tiksliau laikantį žmogaus teisų vietos bendruomenėse. Prašom žodis kolegai. Dėkuoju už suteiktą žodį, aš esu Joachim Knar. Kaimo plėtros klausimus aš kruoju. Dabar kai kurie kolegos, kai kurie kalbėtojai sakė, kad trūksta teisinės bazės, trūksta e, įstatymų ir apskritai negerbiamos žm, žemės vartotojų teisės. Ir dėl to praktiškai kyla neigiamos pasiekmes tos, tų investicijų į žemę. Būtent todėl komisija ir dirba šios rytyje. Ir vienas iš pagrindinių mūsų rezultatų yra patvirtinimas gairių 2012 metais. Šiuose gairėse yra numatytos nuostatos, kaip, kuriamis remiantis, kaip galima būtų patobulinti žemės, miškų ir žuvinkystės valdymą. Europos komisija maždaug 60 milijonų eurų skyrė paramos projektams ir ir parengti gairiams nacionaliniu lygiu. Šiuo metu 18 besivystančių valstybių projektai yra vykdomi, didžioji dalis jų yra Afrikos žemynė. Būtent šiame žemynė e, yra aktualiausia žemės grobsimo problema ir daugiausia informacijos mus apie tai pasiekia. Mes su šiais projektais įvairiais lygiais dirbame. Vienas iš svarbių lygių yra teikti paramą vyriausybėms tam, kad būtų teisinė įstatyminė bazė patobulinta ir būtų žinoma, kaip tinkamai gyvendinti tą bazę. Be jokios abejonės mes remiame ir vietos suinteresuotus veikėjus, suteikėme jiems, tai sak, išklausome jų, įtraukėme juos į dialogą. Taigi reikia abi abiejų šalių išklausyti. Reikia dirbti ir su politikais, bet taipogi reikia dirbti ir su naudos gavėjais, tai yra su tais, kurie gyvena iš tos žemės teikiamų išteklių. Be savanoriškų gairių, dar parengimo tiksliau, mes dar prisidėjome prie atsakingų investicijų į žemės ūkį e, principų. Tuos principus 14 tai metais e, maisto saugos komitetas patvirtino. Šie principai yra paremti savanoriškomis gairėmis dėl e, atsakingo valdymo. Tie principai labai svarbus tiems, kurie nori investuoti į žemę, bet lygiai taip pat ir tiems, kurie uh, nacionalinių lygių ministerijose dirba su tomis investicijomis į žemę. Be to, dar e, darbo grupė žemės e, savininkų, žemės, dar, žemės savininkų darbo grupė, e, su kuria dirba komisija, parengė taipogi dokumentą. Ir to prašė maisto saugos komitetas. Todėl labai džiaugiamės, kad jau praeitais metais vasara buvo tos nuostatos iš dokumentų, tiksliau dokumentas jau pristatytas. Pirmininkė, atsiprašau, bet e, gerbiamas kalbėtų, turėtumėte pabaigti savo pasisakymą, mes vėluojame, jūs jau ir taip ilgai kalbėjote. Taigi gal galite dabar tiesiai prie išvadų eiti. Gerai. Tada pasinaudosiu jūsų patarimu. Aš tik tai pasakysiu, kad mes dirbame su labai jautriais klausimais politikos lygių. E, dirbame su suinteresuotųjų šalių gynėjais, e, pačiais tais suinteresuotaisiais subjektais, bet tuo pat metu mes konsultuojame e, suinteresuotusius asmenys, kaip aktyviau dalyvauti šiose, šiame procese ir su vyriausybė kaip veiksmingiau bendradarbiauti. Uh, Taip pat noriu Jums priminti, kad mums bus labai malonu gauti papildomą informaciją, e, kad galėtumėm perduoti ją tiek parlamentarams, tiek kitiems asmenims e, tie, kuriems neliko laiko pasisakyti, galite pateikti klausimus raštu. O dabar turime progą išklausyti ponų ambasadorių. Šiandieną jie dalyvauja mūsų posėdėje. Pon, ponas e, ambasadorius iš Hondūro, Madridė iš Hondūro, Francisco Koj, Kolumbijos ambasados įgaliotasis atstovas. Taip pat mums labai malonu Gvatemalos ambasadorių ponas Kinerį priimti. Jeigu turėsime laiko, galėsime ir jam suteikti žodį. Pradėsime nuo pono Očias. Trys minutės. Senora. Pone pirmininkė, bendrapiliečiai, ponios ir ponai, Betos Kacerės e, nužudimas yra e, nusikaltimas prieš visą pasaulį ir honduriečių, ir mūsų konstitucijos pažeidimas. Mūsų nacionalinė sąmonė yra pažeista, ginant žmogaus teisų, e, teisės hondūrę. E, e, taip pat mes pasisakome už aplinkos gynimą, kai tik tais buvo nužudyta ši ponia, mes iš karto ėmėmės veiksmų, kad galėtumėm moksliškai ir išsamei bei skaidriai ištirti, kas įvyko, kad e, nubaustumėm e, atsakingus asmenis e, ir kad jiems tektų visa atsakomybė pagal atsakymą. Dabar yra pripažįstama, kad kiekvienas žmogus turi teisę į, į lais, pagrindinės laisvės ir žmogaus teises. Paskutinį dešimtmetį Vandūrė e, vyksta tam tikri neigiami reiškiniai ir nusikalstamumas ir žudimas, ypatingai žudomi e, žmonės, kurie gina žmonių teises, e, aplinką ir panašiai. Taigi tam tikros grupės asmenys norėčiau patikinti visus honduriečius bei visą tarptautinę visuomenę, kad Betos Kacerės mirtis neliks nenubausta e, tiek tarptautiniu, tiek vietiniu lygiu ieškome būdų, kaip viską ištirti e, teisinėmis, mokslinėmis formomis, Hondūro vyriausybės raginimu e, mes e, e, kūrėme tam tikrus mechanizmus, kad galėtumėm kovoti su Hondūre siaučiančiomis bėdomis. Taip pat dėkojame už teigiamą atsakymą iš e, tartuninės bendruomenės pusės. Honduras e, pripažįsta visų savo piliečių teises, taip pat ir mažumų. Taip pat norėčiau pasveikinti tokias e, struktūras kaip Kopin, kurios gina visų honduriečių teises E, visa Hondūro valdžia turi konsultuotis iš pradžių su vietiniais gyventojais, o tik tada žiūrėti, kaip panaudoti žemės. E, mes pasisakome už žmogaus teisės. O dar norėčiau poniai Lunačiak atsakyti, šiuo metu dabar dirbame su Amerika marokietiška struktūra, kuri kovojo su korupcija ir taip pat 8 balandžio e, dabar veikianti kanclerė Vašingtone su šia organizacija susitiko, kad galėtų nuspręsti, kaip geriau pritaikyti bylos tyrimo visas ypatybės. Ačiū, ponas Koj, trys minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už progą dalyvauti viešuose klausimuose. Iš tiesų, tema labai įdomi, ypatingai kolumbiečiams. Norėčiau padėkoti visiems, kurie čia susirinko. E, visos temos, kurios buvo aptarinėjamos, čia buvo įdomios. Per 40 pastarųjų metų įvyko visa eilė tokių reiškinių, kurių mes tikrai nepageidavome. Mes supratome, kad yra visa eilė iššūkių, kurie kilo per šiuos metus. Žinoma, reikia nustatyti taikos procesus, įspręsti problemą su FARC, žmogaus teisų problemos yra tokios, kurios Hondūrė sprendžiamos pačiu aukščiausiu lygiu. Mes turime nustatyti bendradarbiavimo formas su žmogaus teisų gynimo struktūromis ir spręsti tas problemas, su kuriomis susidurėme. Kolumbijoje dedame daug pastangų, kad apsaugotume žmogaus teisų gynėjas, gynėjus, laikomės rekomendacijų, kad apsaugotume moteris dėl tyrimų, dėl žmogaus teisų pažeidimo. Mes turime visą eilę atvejų, kuriuos reikia spręsti skubiai. Prokuroras sakė, kad reikia surasti sprendimą, kaip rasti išeitį žmogaus teisų gynėjams Mes žinome, kad reikėtų kovoti su stigmatizacija žmogaus teisių gynėjų klausimų sprendimas visų pirma turi stiprinti demokratiją ir valstybę bei jos principus. Labai svarbu pažiūrėti, kas vyksta įmonė, įmonėse. 2014 metais buvo imtasi visai eilė priemonių, visos eilės priemonių e, su visuomenė, su vyriausybė yra diskutuojama. 2012 e, ir 2013 metais jau buvo imtasi e, veiksmų ir visi mūsų veiksmai nukreipti į žmogaus teisų gynimą susilaukia tarptautinės visuomenės paramos. Pabaigai pasakysiu, kad reikia išsiaiškinti kaltininkus, kodėl atsirado tos aukos, kodėl tie žmonės nužudyti, kodėl kai kurie kiti iš, turėjo išsikraustyti iš savo namų mes jau esame gražinę 100 tūkstančių hektarų žmonėms ir atlyginę kai kurioms aukoms. Žinome, kad mūsų laukia dar nemažai iššūkių, turime dirbti kad e, e, sukurtumėm taikingą valstybę, kuri tarnautų visiems kolumbiečiams. Dėkoju dabar e, visi prelegentai turės laiko atsakyti, bet pirmiau į klausimus užduotus per kokias dvi minutės. E, ponui Skineriui norėjau dar minutę suteikti, bet kadangi jis nenori pasisakyti, tuomet minutę sutaupome. Ponas Kabano nedalyvauja, todėl pradėsime tą parači, pačią tvarką. Pane Sarinen, jums viena dvi minutės išvadoms arba atsakyti į klausimus, kurie čia buvo užduoti. Ačiū. Taip, buvo klausimas apie tas neprivalomas gairės. Kai jos buvo patvirtintos 12 metais, tai buvo lūžis, lūžis, nes jos tikrai yra progresyvios. Jei to, tos gairios tinkamai būtų įgyvendinamos, tai aš manau, kad uh, daug e, žemės grobimo atvejų būtų galima išvengti. Tad e, labai svarbu dabar jas įgyvendinti, tik tai klausimas, kaip, kaip įgyvendinti. Ir man tikrai labai malonu e, buvo girdėti apie ES iniciatyvas. Iš ties ES gali užimti pirmaujamą vaidmenį, tiesiog už, siekdama, kad sakykime, peržiūrint nacionalinius teisės aktus, kad būtų atsižvelgiama į tas neprivalomas gairės. Taip, visas šitas e, procesas, pažiūrėjome, Kongo regione buvo problemiškas, tad e, tikrai dar daug darbo teks nuveikti. Kitas konkretus klausimas buvo apie Oxfam įsitraukimą kartu su pasaulio bankų. Mes palaikom nuolatinį dialogą, ne vien su tuo banku, su kitom finansavimo institucijomis kalbamės e, žemės grobimo klausimais ir kartu kalbam e, tą progą ir e, socialiniais aplinkosaugos klausimais. Tad finansų institucijos atvirus tokių dialogų atžvilgių, iš tikrųjų per juos išklausom įvairius e, šalims rūpimus dalimus, tik tai klausimas tai, ka, kas šiaip jau išgirsta, kaip tą padaryti konkrečiais veiksmais ir čia tikrai dar daug reikia nuveikti. Ir galutinis žodis Bertai, Seres, Bertos Kaseres dukrai. Dėkoju. Dabar atsakysiu į labiausiai dominančius mane klausimus. Aš manau, kad parlamentas ir ši sesija mums labai svarbi. Labai sunku išskirti tai, ko prašome. O prašome tai, kad nepamirštų, kokia situacija yra susikloščiusi Hondūre. Kaip aiškinome anksčiau, prieš 48 dienas Mm, buvo pradė, paduotas e, mūsų pareiškimas prieš e, Hondūro valdžią, kurie atsisakė mums teikti informaciją bei padėti spręsti E, tuos klausimus, kurių e, kilmę jie visada neigia. Dabar mūsų šalyje yra susiklostčiusi tam tikra situacija, kada aukų niekas neklauso e, ir toliau niekas negirdi mūsų pareiškimų. Mes pareiškėme per, e, pateikėme tam tikras pareiškimą per specialią organizaciją, kuri kovoja su korupcija ir norime pasakyti, kad Amerikos e, e, kad mes esame pateikę prašymą pradėti, tą, pradėti tyrimą. Dėkoju, Berta. Dabar pone Pletkučen. Tikriausiai gerai ištariau jūsų pavardę. Labai ačiū. Pone Lunačiak paklausė e, klausimą dėl FMO ir kitų vystimosi bankų. Taip, mūsų ta FMO yra vystomasis bankas ir prioritetas privatu, privataus sektoriaus vystimasis. Tad mes prisidedam prie ūkio vystimosi, tačiau su, mes prieina, tai yra maistas, tai, tai yra mūsų pastangos skirtos tam, kad būtų užtikrinama prieiga prie maisto, prie uh, kitų dalykų ir mūsų tokie projektai yra tokie, kai organizuojami mokymai, uh, kita panaši veikla. Tačiau kartais nepakanka e, vien tik tai sutelkti dėmesį į, į tam tikras rytis, e, kurios susijusios su mūsų klientais. Todėl mes e, laikomės tokio daugia šalio požiūrio, įtraukiam ir įvairias organizacijas, nevyriausybinės organizacijas, vyriausybių struktūras, tai labai pasiteisina kartais. Ir taip, iš tikrųjų reikia, mm, yra to įtraukimo poreikis. Mes Niderlanduose kalbėjom, kalbėsimės, e, kaip e, su Oxfam, kitom organizacijom galim pasiekti tikslų. Nes e, tai tikrai galima rasti sprendimą. Mm. Muchísimas gracias, padre Alberto. Dėkoju, tėvas Alberto Franko. Jums taip pat paskutinis žodis išvadoms. Dėkoju. Kolumbija išgyvena sumažėjimą to karinio konflikto nuo 2000. 15 buvo iš labai daug e, išpolių E, tarp kurių 310 moterį. Virš 500 nužudyta. E, skaičiai tikrai labai iškalbingi, taigi viskas labai rimta ir mes esame susirūpinę žemės grobdimu, teisų pažeidinėjimu. Mums reikalingas tam tikras apsaugos mechanizmas, ir tartautinis veikimas, nes įmonės atlieka labai daug veiksmų, kada neįmanoma atsekti, kam galų gale tenka nauda. Mes turime tarptautiniu mastu viską tirti, kad galėtumėm išvengti nepataisomos žalos vietiniams gyventojams. Beje, kiekvieną kartą, kai tik tais buvo kalbėta apie įmonės, mes buvome persekio, persekiojami, žudomi, šmeižiami. Ir labai džiaugiamės, labai e, džiaugiamės, kad parlamentas ir tartautinės organizacijos bei organizacijos kovojančios už žmogaus teises mus remia. Dėkoju. O pabaigai ponas Kaba. Jums pusantros minutės išvadoms. Dar kartą labai ačiū už suteiktą galimybę. Mums, Liberijai, turiu galvoje kartu ir kita, kitas Afrikos šalis, tai m, mm, iš tikrųjų mes e, esam pirmosiose kovos už teisų į žemę e, fronto linijose. Mes tikrai atvykom tokį, e, per, įveikėm tokį didelį atstumą čia, kad galėtume pakalbėti ir mes tikimės, kad bent jau dalį problemų galėtume išspręsti. Ypač Liberijoje beveik 40-50 procentų žemės tiesiog e, paves atiduota, per, perduota užsienio bendrovėms ir tą padarė mūsų parlamentas. Tad mūsų rankos surištos. Ir todėl čia buvo kalbama apie tas savanoriškas neprivalomas gairės, o aš pasakyčiau štai ką, kad jūsų parlamentas turi galių ir turi atsakomybę E, kad būtų galima užtikrinti, e, jog e, vėlgi būtų priimtas privalomas reglamentas ar kažkoks kitas teisės aktas. Be to, ES iš tikrųjų būdama kovos už žmogaus teisų gretuose, pirmose gretuose, iš tikrųjų gali kovoti, prisidėti prie to, kad e, būtent mūsų šalyse nebūtų e, įvairių perkelimų vietos bendruomenių ir panašių atvejų. Labai ačiū, kad neviršėjote skirto laiko. Norėčiau padėkoti nuo Žmogaus Teisų apsaugos komiteto visiems prelegentams. Iš tiesų buvo labai tinkamas momentas apie tai pašnekėti po to, kai prieėmė rezoliuciją plenarinėme posėdėje. Dėkoju ambasadoriams, komisijai už informaciją ir už e, teikiamą paramą. O taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamentarams bei bičiuliams, kurie čia dalyvauja. Visi Galite pasikliauti, kad mūsų komitetas ir parlamentas rems jūs kovoje. Mes e, visi bendrai esame įsipareigoję siekti, kad žmogaus teisės būtų ginamos ir nebūtų pažeidinėjimos. Ačiū labai. Konditioner? Nu, kitų dar šešto šitą. Du, trys, Tai yra to šešto? Šį. Šeštas punktas. Nežinau. Tai menas. Tokių sakau, aš neatsimenu. Daug. Ačiū Dievui, kad tik išėjau. Mm kad tai jau sudėtinga būtų ką nors surasti. Bet norėtų, tai galėtų. Tai kad nebegali. Reikėtų, bet, nu jo, kad nesutikau. Tiek nusibaudė, kad nežinau, šitų visų pasisakymų. Bet čia buvo Klausė. tokios nesąmonės. O sėjo. Čia... Ir, ir, ir, ir, ir, ir paradoksas, kad, pažiūrėjau, afrikietis, juodas afrikietis, mhm. kalbėjo kaip žmogus. Nu, aišku, tėvas. <laughs> Oi, bravo, bravo. Pakalbėjo žmogus. Paradoksas buvo, kad juodas afrikietis pakalbėjo kaip žmogus. Ta, priduosiu Afmaikui pasisakymą. Bobos, e, iš to, iš tų visų. Ypač Olandė. Nu, bet čia, čia yra nusikaltimas žmonė iš taip kalbėti. Nu, dar ta suomė, nu gerai, kaip, kaip sakoma, tokia biurokratė, biurokratinė. Tai bet, bet Olandė, tai ten minties, ne, tai kažkoks kliedesys. Ir, ir svarbiausia, banko atstovai, tai žinai, tokie žmonės kaip sakant. Nu tai žinai, čia, čia bankas čia atsėdė, mes čia pašnekėsime, čia skaičių duosime, mes čia kažkur informacijos pažiūrės, viskas gerai. Jo, jo. Žinai, čia lietuviškų prezentacijų stilių bus, ne? Nu, visiškas. Na, nu, tai aišku, ten tuos škamus. Vandalė, kad aš įsivaizduoju, žmoniškai reikalbė, kaip žmogus, pakalbėjai mhm. irgi. Kaip šikna. Kaip, ne, nu, ne, bet pagal durį, kad kaip ją vertė išvertė. Ta, kurios motina ten? Ta, ta kuri jinai ispaniškai kalbėjo nu. ir aš ją galėjau paimti. Nu, taip, bet tas dėdukas, pavyzdžiui, kai kalbėjo, tai ten tada... Bet ta prancūzų, kur vertė, tai iš vis kalbėjo kaip šikna. Ne. Prašau. Tai gal Pane Lunačiak, ar galite grupę sušaukti už salės ribų, kadangi turime tęsti darbą toliau. Dirbsime su atsakingais uh, už uh, žmogaus teisų pažeidimus trečiosiuose valstybėse asmenimis. Visą tai vėlgi, kaip matote, susijęs su žmogaus teisėmis ir jų apsauga. Mes aps, aptarinėsime pranešimo projektą. Uh, kuris, reiškia, kuris vadinasi e, įmonių atsakomybė už, už pažeidinėjimus, e, žmogaus teisų pažeidinėjimus, rimtų žmogaus teisų pažeidinėjimus trečiose valstybėse, Ignacio Korao e, iš FDD yra pranešėjas, jis atliko labai didžiulį darbą jo požiūris atviras, taigi dokumentas e, verčia mus veikti įvairiais lygmenimis, kad išspręstumėm teisinės problemas. Jos e, yra iš tiesų didžiulės. Taip pat jisai kalba apie žmogaus teisų pažeidimus, kada nelabai aišku, ar jie buvo padaryti tomis temomis galima ir reikia diskutuoti. Dar galiu pridurti, kad e, pakeitimus reikia pateikti iki šio penktadienio, taigi vidurdienio, taigi praktiškai dvi dienos beliko ir tada juos aptarsime. O dabar norėčiau suteikti žodį Ignacio Korao. Merci, monsieur le président. Okay. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie dalyvavo šiame procese. Po ilgų mėnesių susitikimų, konsultacijų su pilietinės visuomenės atstovais pagaliau dabar galiu pristatyti pranešimą dėl įmonės atsakomybės dėl uh, e, piknaužiavimo žmogaus teisėmis trečiosiuose šalyse. Mes atsižvelgėme visų suinteresuotųjų šalių pozicijas ir manau, kad tam, kad pranešimas kaip manoma geresnis būtų, reikia išklausyti visų iš pakomitečio šio. Uh, Manau, kad ši tema yra labai svarbi. Štai pavyzdžiui, pakomitetis apima e, darbuotojų teisės, žmogaus teisės, vartotojų teisės, teisę į žemę, e, taipogi prim, čia buvų bendruomenių teisės ir vaikų teisės. Be jokios abejonės mes dabar išplečiame žmogaus teisų pažydimo spektrą. E, nes labai dažnai įmonės tiesiogiai arba netiesiogiai rimtai pažydinėja žmogaus teisės. Susitikęs su šešėliniais pranešėjais, išgirdome nuomonės ir idėjas, taipogi išklausėme kitų frakcijų pozicijų šiuo klausimu ir mes tikrai atsižvelgiame į visų kolegų ir valdininkų požiūrį čia. Na ir tikrai labai malonu buvo išgirsti, kad mūsų pozicijos sutampa, tai principai yra tie patys. Visi sutinka, kad šioje srityje reikia skubiai veikti ir įsikišti. Ir nereikia vien tik tai naujais pareiškimais švaistytis, o naujų konkrečių veiksmų reikia. Reikia veiksmingo instrumento labai svarbu yra e, priversti įmonės prisimti atsakomybę. Taigi mes taip pat dar surengėme ir antrą susitikimą su pilietinės visuomenės atstovais, NVO bei tarptautinių organizacijų, kurios dirba šioje srityje atstovais. Sausio 13 dieną dar su e, jungtinių tautų atitinkamų komisijų ir NVO atstovais. Na, o sausio 28 dieną vėlgi susitikome su NVO aptart ir pilietinės visuomenės atstovais to paties klausimo. Įmonių atsakomybė yra neginčiama užtikrinant žmogaus teisės. Pranešimo projektas, kurį dabar pristatau, yra šio ilgo proceso rezultatas. Ir dabar struktūra yra štai kokia. E, korporacijos įmonės ir žmogaus teisės, tartautinis kontekstas, tada kreipimasis į įmonės, į valstybės narės, e, yra kalbama apie sprendimus ir taipogi kreipiamasi į komisiją, kaip kad buvo sutarta, nebus tik tai čia naujų teisų, kažko, nebus čia tik tai naujų kažkokių teisų, bus kalbama apie realius žmogaus teisų pasi, pažeidinėjimus. Ir reikės pasižiūrėti, kaip tuos standartus nustatytus galima būtų pritaikyti bei įgyvendinti, ypatingai trečiosiose šalise, kur ES institucijos taipogi veikia. Taipogi reikėtų skatinti įmonės tam, kad jos savanoriškai, savanoriškų pagrindų gerbtų žmogaus teisės. 31 dalyje yra siūloma e, nepiknaudžiavimo ženklą e, numatyti. Ir nuo 25 iki 31 punkto kalbama apie e, konkretus sprendim, konkrečius sprendimus. Taip ir numatoma kartu pareiga vyriausybėms, kai e, yra grėsmė pažeidinėjimo. Tad e, aišku, ne visus, e, ne visus, ne visas pastraipas galima paremti, bet aš manau, kad vis dėlto darbas vyko bendradarbiavimo dvasia ir kad mes galėsim balsuoti AFIT komitete dėl šio pranešimo. Uh, Tad e, iš tikrųjų mūsų pakomitetis ir visas parlamentas gali prisidėti prie žmogaus e, teisų e, laikymosi iš įmonių pusės. Taip, dabar Andžiai Gžyb. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, ponui Korau, už tai, kad parengėt tokį gerą pranešimą. Pranešimas skirtas sudėtingai temai - įmonių atsakomybės klausimui. Atsakomybei dėl rimtų žmogaus teisų pažeidinėjimo. Čia mes irgi dabar pirmiausia turim nustatyti tas vietas, dėl kurių turėtume siekti kompromisinio susitarimo. E, tema nenauja Europos parlamente ir šis dokumentas irgi šią prasme nenaujas. Tad ES iš tikrųjų turi laikytis įsipareigojimų ir deklaruojamų vertybių. Tačiau nepamirškim, kad e, ekonominė veikla irgi neatliekama tam tikroj tuštumoj, vakume, jie atliekama ypatingomis aplinkybėmis, e, kon, nuožmios konkurencijos, konkurencijos sąlygomis. Ir aišku, yra žmogaus teisų pažeidimų e, ir tokius atvejus reikia ištirti, traukti atsakomybėn. Tad nuomonėje kalbama apie naujų sąlygų kūrimą. Vėlgi atkreipiamas dėmesys į tam tikrų sąlygų e, numatymą įmonėms, kurios niekada e, šiaip jau neprisidėjo prie žmogaus teisų pažeidimų, kad tai sukeltų joms didelę administracinę naštą. Tai yra gerai. Tai, tai yra iš tikrųjų sudėtingas klausimas, nes mes turėtume įtvirtinti pusiausvyrą tarp žmogaus teisių ir kita vertus vengti e, per daug reglamentuoti ir tokiu būdu užkrauti įmonėms per didelę administracinę naštą, nes pastaruoju atveju uh, tada ekonominė veikla nutekės ar bus perkelta į kitas pasaulio vietas ir vėlgi, kur mažesnių standartų laikomasi. Ir tai paveiks mūsų, aišku, klimato padėtį, aplink, aplinką. E, turiu galvoj. E, jau, jau matom, sakykime, ETS sistemą, būtent pergybą e, emisijomis, yra tokių pavyzdžių. Bet to nemažai yra ES įmonių, e, bet kita vertus mažų, smulkių, vidutinių įmonių, e, jų yra beje dauguma Europoje kurios tikrai dirba labai sudėtingomis sąlygomis ir pranešime reikėtų atkreipti dėmesį į tas įmonės. Apie jas buvo užsiminta buvusiuose nuomonėse, viena jų 13 metais patvirtintoje, po to rezoliucija Europos e, pasi, parlamento pasirodė, kur buvo kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę ir ekonominę veiklą. E, šios rezoliucijos 79 punktas minėtinas. Ir e, tada buvo sutarta, kad čia, kalbant apie įmonių atsakomybę, negalima įtvirtinti tam tikros universalios nuostatos, nes e, neįmanoma visko sumauti ant vieno kurpalių. Kita vertus, rezoliucijoje reikėtų e, numatyti tam tikrą lankstumą, turint galvoje tam tikrų principų laikymasi atsižvelgiant į šalių specifiką, regionų specifiką ir kartu atsižvelgiant į vidutinių, vidutinio dydžio įmonių pajėgumus. Toliau pono Balatasar iniciatyva e, e, vėlgi buvo rengiamas dokumentas dėl įmonių e, atsakomybės įmonių veiklos, jo tos rezoliucijos 39 punkte primenama vidutinių ir mažųjų įmonių uh, vaidmuo, nes tuos įmonės dažnai veikia specifiniuose konkrečiuose sektoriuose, tam tikrose regionuose, į tą reikėtų atsižvelgti. Ir rezoliucijoje primenamas bendras principas, pagal kurį mažusios vidutinės įmonės veikia E, vadovaudomasi tokiu principu, kad pirmiausia reikėtų mąstyti apie mažus dalykus. Jos vadovausi savotišką intuiciją, laikydamosi socialinės atsakomybės taisyklių. Nes vėlgi tai dėl to, kad tos įmonės veikia regioninių lygių. Taip, ponė pirmininkė, žinau, kad aš e, turiu kalbėti glaustai, todėl aš čia labai greitai perskaičiau, apibendrinau mūsų poziciją. Uh, Tad vėlgi, kaip jau sakiau, reikia atsižvelgti į konkrečias sąlygas, kuriomis dirba mūsų verslo įmonės. Ir kartu mes turėtume tą daryti pasauliniu lygiu, turiu galvoje tokias organizacijas kaip Jungtinės tautas, ABPO, Dabar ši yra bendra tendencija ir tokios tendencijos, kuriomis siekiama įtvirtinti skaidrumą, sveikintinos. Čia paminėtinas sertifikavimo klausimas, ISO kitų standartų skilaida. Dar vienas dalykas. 26 straipsnis ar punktas man kliūva. Čia kalbama apie jurisdikcijos plėtimą pagal Bruselio pirmą reglamentą. Tai, manyčiau, mes turėtume atsižvelgti, e, nepamiršti mūsų bendradarbiavimo su jūri komitetu. Čia to pasigendu. E, nes jūri komiteto indėlis reikalingas, nes čia iš tikrųjų e, klausimai susijęs su Bruselio pirmojo reglamentu, tai yra civilinės teisės klausimai, ne baudžiamosios teisės klausimai. O čia, jeigu dabar e, mes, čia juk mes kalbam apie žmogaus teisų pažeidimus, tai yra daugiau baudžiamosios teisės objektas. Tad klausimas, ar tas jurisdikcijos plėtimas, ar čia ne per daug jau nueinama toli. Gal mes tiesiog savo teisinius modelius norim primesti kitų trečiųjų šalių jurisdikcijoms. Tad manyčiau, mes turėtume atsargiau elgtis ir pirmiausia pasikliauti gendru, gerų bendradarbiavimų su tomis šalimis. Euh, Dėkoju. Šešėlinis pranešėjas, socialistų frakcijos yra Franciskosis. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Korao už šį pasiūlymą, už nuomonės projektą. Ir čia iš tikrųjų išdėstomi aiškiaus tikslai. Kalbam iš tikrųjų apie sudėtingą, jautrę sritį dėl kelių priežasčių. Mm, šiaip jau čia kalbam apie įmonių laisvą judėjimą, globalizaciją, apie būtent įmonių galimybę e, dirbti kitose valstybėse, konkurencijos sumetimais. Kalbam apie naujus reiškinius e, ir jie labai platus dabar, plataus masto įmonių. E, kita vertus, laisvas judėjimas turėtų būti siejamas ir su atsakomybė. Ir tai ypač pasakytina apie uh, ES įmonės, kad šios laikytųsi mūsų propaguojamų vertybių. E, kai tuos įmonės veikia tokiuose jautrose valstybėse, e, tai vėlgi jų veikla e, gali būti tiesiog katastrofiška žmogaus teisų kontekste. Čia turiu galvoje katastrofiška moterims, vaikams, kitoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Uh, Tad tai pasakytina apie Europos įmonės. Tad čia iš tikrųjų reikėtų e, šiaip jau e, tuos, tas nuostatas sukonstruoti e, konstruktyviai, numatant tam tikrus mechanizmus konkrečius ir kartu užtikrinti, kad valstybės narės turėtų nacionalinius planus, kuriuose vėlgi numatoma įmonių uh, socialinę atsakomybę už žmogaus teisų laikymasi. Ir kartu ES vaidmuo čia labai svarbus rengiant ir įgyvendinant privalomas taisyklės dėl būtent e, atsakomybės ir kartu taisyklės, pagal kurias e, traukiama atsakomybė už žmogaus teisų uh, E, pažeidimus. Aš čia turiu galvoje. E, dabar vėlgi e, Dabar vėlgi čia yra tokia mintis, kad būtų galima surenkti, tai yra sukurti tam tikrą forumą, necesitatis ar vadinamą forumą, jeigu sakykime, kokioje šalyje nėra atitinkamos teisminės struktūros e, traukti atsakomybėm iš tokius atvejus. Bet dabar mes e, ketinam pateikti atitinkamų pakeitimų pasiūlymų tam, kad būtų galima pagerinti tam tikras formuluotės, antai tokias, kur kalbama apie galimybę sakykime, numatyti tam tikras mokestinės lengvatas e, tokioms įmonėms, e, kurios e, pavyzdingai laikosi visų, apie visų reikalavimų kartu, sakykime, turiu galvoje ir informacijos kleidimo kampanijas. O šiaip mes remiam šį dokumentą ir iš tikrųjų nuveiktas didelis, svarbus darbas. Ir čia dokumente mūsų galva pasiekta e, šiaip jau tik, tikrama pusiausvyrą, tik tai aišku dar teks pašlifuoti atskirus aspektus. Ponas Arnegė, reikėtų per konservatorių vardu. Bedanken für diesen Bericht. Wenn ich über den wirtschaftlichen wenn ich über den äh, wirtschaftlichen Global Player Europa spreche, dann auch gerne darüber, dass unsere eigenen Werte das größte. Norėčiau tik tai priminti, kad mūsų sukūriama vertė turėtų sudaryti didžiausią eksportuojamos vertės dalį. Kas dėl sąžiningos prekybos, tai reikėtų kalbėti ir apie garbingumo aspektą. Štai pavyzdžiui, pranešime savo iniciatyvą, kur kalbama apie įmonių atsakomybę ir apie žmogaus teisų pažeidimus trečiosiuose šalise yra taip pat tai minima. Nereikia čia skirstyti šalių į ar įmonių į pirmos ir antros klasės subjektus žmogaus teisų pažeidinimų srityje. Aš noriu pasidžiaugti, kad pranešimas yra puikiai padarytas ir tikrai džiaugiasi, džiaugiuosi nemažu dalykų e, skaičiumi čia. Žmogaus teisų apsauga trečiosiose šalise kol kas labai liūdnoje situacijoje yra. Ir ko gero savo pranešimais labai daug negalėsime pakeisti. Jungtinės tautos turėtų šioje srityje parengti dokumentą. ES vaidmuo taipogi turėtų būti aktyvus. Manau, kad ES turi šiais klausimais, šios klausimus įtraukti į priekybos politiką ir kitas politikas kryptis. Dabar, ponė Vedalabal. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą Ką tik prieš tai vyko klausimai tema, kuri susijusi su mūsų aptariama tema, tad e, tai iš tikrųjų padeda geriau e, suvokti tam tikrą e, žmogaus teisų pažeidimo dimenciją. Mes tikrai turėtume tinkamai e, spręsti šį klausimą. Ir dabar turiu keletą klausimų. Turiu pranešėjų, norėjau geriau suvokti, kokių priemonių pranešėjas pageidauja. Pirmiausia, jums leidus, aš čia išvelgiu šeštoj pastraipo tam tikrą prieštaravimą. Ten sakot, kad yra teisinė prievolė vengti žmogaus teisų pažeidinėjimų, O kitoj pastraipoj jūs reikalaujat, kad būtų priimtas privalomas teisiškai teisės aktas. Taip mano svarbiausias klausimas dėl jūsų pasiūlymų, pavyzdžiui, 10, 12, 18 pastraipoj, tie dalykai susiję su jurisdikcija. Tai kaip mes šiaip e, elgsime su jurisdikcijos klausimu. Nes čia vėlgi svarbu kažkaip um, nenutolti nuo tam tikrų teisinių dalykų. Čia dabar vėlgi Bruselio pirmas reglamentas e, su tuo e, susijęs gal teisės tarnybos mintis, e, teisės tarnyba galėtų pateikti uh, tam tikrą nuomonę ar pasiūlymą, kad e, ta, tos pastraipos tikrai atlaikytų kritiką. Dabar 19 pastraipa. Čia jūs kalbat kolektyvinį žalos atlyginimo mechanizmą, collective redress mechanism. Norėčiau suvokti, ką jūs čia turit galvoj. 22 pastraipa. Jūs reikalaujat, kad būtų patvirtintos priimtos privalomos taisyklės ir nepriklausomas stebėsinos mechanizmas. Norėčiau tą geriau suvokti, nes savos iniciatyvos e, pranešime jūs glaučiau apie tai kalbat, o čia aš noriu geriau suvokti, ko jūs, ką jūs norit matyti šiam pranešime. Be to, norėčiau suprasti tą forum necesitatis principą. Jūs sakot, kad tas forumas turėtų vaidinti vaidmenį tose sritise, kur, kur nėra galimybės tiesiog kreiptis į teismą. Tai kokį vaidmenį numato tokiam forumui, forum nesasitatis. Dabar 31 pastraipos čia išvelgiu vėlgi prieštaravimą. Jūs kalbate apie tam tikrus produktus, Ir čia minit, kad minit savanoriškumo pagrindą, tam galėčiau pritarti, bet tuos pastraipos pabaigoj jūs minot, kad reikia įkurti tam tikrą instituciją, kuri tikrintų, kuri išduotų leidimus, bet vėlgi aš išvelgiu prieštarą. Tai jeigu dabar tai mm, savanoriškumo principų, tai kaip tada galima kalbėti apie instituciją, kuri vertintų, išduotų leidimus ir panašiai. Tad noriu išgirsti jūsų atsakymus ir tada jau bus aiškiau, e, kokius pakeitimus teikti. Ačiū žalių vardu, ponė Pilar. Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų šešėlinis pranešėjas Klaus Vikner šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje dėje. Norėčiau tik tai pasakyti, kad mes jums dėkojame už puikiai parengtą pranešimą nes buvo suorganizuoti klausimai su daugybė suinteresuotų organizacijų. Mes manome, kad anksčiau e, šiuo klausimu renkti pranešimai dabar kaip ir yra užpildyti, tiksliau jų pragos yra užpildo, užpildomos jūsų pranešimu. Ypatingai čia kalbama apie e, teisę į žemę. Taigi nereikia apsiriboti vien tik tai žmogaus teisėmis ir vien tik tai socialinė įmonė atsakomybė. Mums reikalingas įstatyminis pagrindas, kuriuo remiantis įmonės prisimtų savo atsakomybę. Aš rytoj prisi, pristatysiu savo e, pakeitimus ir mano pakeitimai būtent ir yra ein, eina tą linkmę, kurią aš dabar pristačiau. Dabar kiti kalbėtojai. Mūsų frakcija. Štai ką pasakys Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegos Korado iniciatyvą. Mes manome, kad ta iniciatyva buvo ir būtina, ir skubi. Prieš tai, kol parlamentas pripažins, kad trečiose šalyse įmonės pažydinėja darbuotojų teises. Dėl to dėkojame už darbą ir už iniciatyvą komercinių susitarimų su trečiosiomis šalimis gausa tik didina galimybės, kad tos įmonės mm, nesilaikys reikalingų taisyklių ir kad e, bus ir toliau e, vyks ir toliau tokie e, negeri faktai. Aš manau, kad tai, kas čia įvyko, ir tai aiškiai ir parodo. Todėl reikalinga surasti tam tikrus mechanizmus, kurie leistų nustatyti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę toms įmonėms, kurios mm, e, trečiosiuose valstybėse pažeidinėja teises. Dėl to aš ir pateiksiu kai kurios pakeitimus, kurie nueis galbūt ir dar toliau. Mes e, manome, kad e, tai yra privaloma tema, mes manome, kad būtina įmonės priversti atsakyti tiek e, e, civilinę, tiek e, baudžiamąją prasme, jeigu yra pažeidimo žmogaus, žmogaus teisės. Nes dažnai minime žmogaus teisės, tačiau to žmogaus teisės bus tik tada, jeigu E, bus laikomasi tam tikrų taisyklių, o tų taisyklių galima priversti laikytis prievartinėmis priemonėmis, nes antraip viskas liks tik tais popieriuje. Taigi tai yra būtinas dalykas ir dėl to manome, kad reikalinga sukurti viešą įmonę, e, kuri, kon, kuri e, trečiosiuose valstybėse kontroliuotų tų, valstybių, tų įmonių veik, veik, veiklą, kad atsiskaistytų uh, tarp kitų institucijų ir Europos parlamentui, manau, kad tai taip pat leistų e, sekti tas įmonės ir būti budriems reikiamų momentų. Dėkoju. Tikiuosi, kad su tokiam privartiniam priemonėm nesugriausime ekonomikos, nes manau, kad ekonomika turi būti kontroliuojama ir jeigu ją per daug kontroliuoji, tai jinai gali ir numirti. Mes nekalbame apie tai, kad reikėtų sugriauti ekonomiką ar sugriausime ekonomiką. Kartais ir nenorėdamas gali sugriauti. Blogi sprendimai gali e, privesti prie įvairių ne, dar blogesnių pri, post pasiekmių. E, mes tai pasakysime vis tik tais nuo dešiniųjų. Kągi, ačiū Jums uždėmesį. Pana Kristė nuo socialdemokratų frakcijos. Mm, aš kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau prisidėti prie kito. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. E, Karistė. Tai- Dabar žodis ponui Rikardo Seri. Jis. Atsakingas už politikos kryptis žmogaus teisų srityje, nes mums trūksta laiko. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, norėčiau tik tai pasidžiaugti šiuo pranešimu. Kaip kad pranešėjas sakė, buvo labai daug darbo padaryta, daug konsultacijų. Tai yra labai plačiai apriepiantis pranešimas, taipogi apima pagrindinės problemas ir ne tik. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kiti parlamento nariai. Taigi, kas krenta į akis, ne tik tai, kad tai yra labai plačiai siekiantis pranešimas, bet ir labai konstruktyviai ir subalansuotai padarytas dokumentas. Tam tikrą prasme tai yra labai kontrover... kontroversiškas klausimas. Ir pasiūlymai taipogi labai pateikti ir taiklus ir, pa, taiklus ir tinkami pateikti. Pranešime yra sakoma, kad šis rytis yra glaudžiai susijusi su e, kitomis politinėmis sritimis. Čia yra, pavyzdžiui, ir EIVT, ir komisijos, ir kitų parlamento komitetų kompetencija e, su tuo susijusi. Na, Bet bendrai paėmus noriu pasakyti, kad tai yra labai naudingas, laiku rengiamas dokumentas. Kaip kad panė Lokbiller sakė, e, diskusijos, kurios ką tik tai vyko dėl žemės grobstimo, labai glaudžiai yra susijusios su šiuo pranešimu. Ir štai mes dabar turime progos pasakyti, kas yra daroma šioje srityje. Na dabar dėl laiko norėčiau kai ką priminti labai laiku yra rengiamas šis pranešimas. Na, dar turiu pasakyti pirmiausia, kad Europos komisija rengia veiksmų planą, naują politikos krypčių dokumentą apie at, įmonių socialinę atsakomybę. Ir manau, kad po vasaros jau turėtų jis pasirodyti ir būti naudingas. pirmininkaujantis Niderlandai taipogi yra rengia iniciatyvų. Viena iš tų iniciatyvų yra dėl žmogaus teisų. Taigi Europos Sąjunga e, bendrai paėmus tikrai aktyviai veikia ir šioje, šiuose parale, paraleliuose srityse. Taigi Dar kitas paskutinis dabar dalykas dėl privalomo ir neprivalomo pobūdžio. Noriu tik tai pakartosiu mūsų poziciją. Komisijos atstovai galbūt netgi ir geriau galėtų už mane savo poziciją pristatyti, bet bendrai paėmus nuo 2011 metų buvo laikoma, kad tai turi būti taip sakant, išmanus mišinys tų privalomų ir neprivalomų e, instrumentų. Štai pavyzdžiui, dėl informacijos skleidimo čia taipogi privaloma ir neprivaloma yra aspektų ir turtų. Taigi, tai neturi būti saistantis dokumentas. Na ir dar kitas dalykas. Ženevoje buvo kalbėta apie teisiškai saistomą dokumentą. Daug buvo apie tai kalbėta, noriu tik tai trumpai pasakyti, kokia ES pozicija. Mm, tiesiog nebūtų ES, nedalyvautų ES aktyviai toje grupėje. Pirmiausia, dėl to, kad reikia būtina ir atsižvelgti į gairias derantis dėl šio sustarimo. Na ir dar kitas svarbus dalykas, tai kad teisiškai saistančio instrumento e, apriptis turi būti visiems taikoma, tai yra taikymas rytis vis, turi apimti viską, ne vien tik tai tarptautinės e, įmonės, bet ir visas, ir vietos, ir mažas, ir didelės įmonės. Kol kas Ženevoje apie tai dar nekalba, bet ES be jokios abejonės ir toliau kels tą klausimą ir mus palaikys NVO, tikiuosi, kad ateityje e, šis tikslas bus e, taps vienu iš privalomų tikslų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar gal trumpai suteiksiu žodį pranešėjų atsakyti. Taip. E, pasistengsiu atsakyti per man skirtas minutės. Noi, eh, sappiamo... Dabar nuo svarbiausių dalykų pradėsiu. Taip, aš suprantu, koks sudėtingas ir platus šis klausimas. Mes turėtume vėlgi neišleisti iš akių mūsų tikslo, mūsų pakomičečio ir viso parlamento. Mūsų pakomitečio tikslas, toks bendrasis tikslas, tai pagerinti padėtį įmonių e, atsakomybės srityje. Dabar žvelgiant iš Europos parlamento perspektyvos, kadangi e, dėl to dokumento bus balsuojama AFET komitete ir plenarinėje sesijoje, tai parlamentas turėtų siekti, kad padėtis visame pasaulyje gerėtų. Bet kita vertus, vėlgi išlaikant įmonių atsakomybę, kartu suteikiant joms Mm, paskatų e, laikyti žmogaus teisių. Aišku, pranešime mm, negalėjo viskas atsispindėti, e, šiaip jau pateikta įvairiausių ir bus dar pateikta įvairiausių pakeitimų iš įvairių frakcijų. Ir šiaip jau aš sutinku su daugeliu tuo, tų komentarų, kuriuos pasakė kolegos dėl teisingumo, prevencijos mechanizmo, e, su mintim, kad nereikėtų sukurti dar didesnės naštos mūsų mažosiams, ypač vidutinėms įmonėms, nes niekas juk nesuinteresuotas, kad mūsų ekonomika, ūkis būtų greužiamas. Tai ir nėra joks tikslas. Ne, mes norim tik tai didinti apsaugos lygį. Mes žinom, kad pirmininkaujantis taryboje Niderlandai irgi e, pritarė daugeliui mūsų išsakytų minčių. Toliau, jurisdikcijos klausimas. Tas klausimas vienas sunkiausiai sprendžiamų nes e, turim jurisdikcijos problemų ES viduje, klausimas pasidaro dar susi, sudėtingesnis pasi, pasižiūrėjus į išorės pasaulį. Vis dėlto, jeigu jurisdikciją mes vien sėtume su vadinamąją kilmės valstybę narę, tai mes kaip Europos parlamentas, mes tikrai negalim kurti e, jurisdikcijos, bet mes, aišku, galim apie tai kalbėti. Galim reikalauti, kad kilmės valstybės jurisdikcija e, būtų taikoma. Toliau, kalbant apie forum necesitatis, čia aš prisimenu universiteto studijų laikus, tai čia kalbam apie štai ką. Jei valstybė narė, sakykime, neturi mechanizmų uh, kuriais remdamasi galėtų reaguoti, tai jie gali kreiptis į kitą valstybę, kurioje yra tinkama jurisdikcija. Antai, jeigu, sakykime, Prancūzijos jurisdikcijoje e, apsauga didesnė negu palyginti su Latvijos, sakykime, teisinė sistema, tai aišku, mes tada galim, galim e, laikytis tokio požiūrio kai kalbam apie mm, žmogaus teisų pažeidimus ar kitus pažeidimus, kai nukenčia daug žmonių, pavyzdžiui, kai eksploatuojami gamtos ištekliai arba žemė ir nuo to nukenčia labai daug žmonių, tai e, yra galimybė kolektyviškai atlyginti žalą. Toliau. Dabar, aišku, yra sunkumų e, susijusių su patikrinimais, bet čia vėlgi kalbam apie savanorišką, neprivalomą tam tikrą, e, tam tikrą e, nuostatą. Komisijos agentūra ar kažkokia kita agentūra gali, gali tiesiog pasirūpinti, kad uh, Mm, įmonės ženklina, ženkli, kad įmonės naudodamosi tokio gero elgesio ženklą, svarbu, kad tas ženklas būtų veiksmingas. Dėl atsakomybės ir reparacijų atlyginimų. Dabar tikrai pateikta daug minčių. Mes dirbam su kompromisiniais pasiūlymais ir tikiuosi per ateinančius posėdžius pavyks e, rasti kelią į priekį. Aišku, e, neužteks ten vienos dienos, bet kita vertus mes tikrai turėtume E, siekti, e, kad būtų įvardytas aiškus ilgalaikis tikslas. Ačiū visiems. 22 balandžio vidurdienį paskutinė, paskutinė galutinė data, kada galima pateikti pakeitimus. Na, o dabar aptarinėsime kitą pranešimą. Gavome 215 pranešimų. E, pakeitimų iš moterų reikalų komitetų ir lybė gauta tų pakeitimų dauguma. Norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į tai. Buvo e, teisės komiteto lybė ir e, FAM komitetų diskusijos bendros. Ir tų diskusijų pasiekoje buvo sutikta leisti e, E, patvirtinti tą, e, susiti tą e, pranešimą. Kiti pakeitimai buvo FAM ir LYBE komitetų kompetencijai pripažinti. Čia norėčiau pasakyti, kad buvo tokių pakeitimų kaip 5, 14, 28, 35, 38, 55, 58, 105, 108, 124, 128, 121, 131, 136, 137 ir 183. Žinau, kad jūs nepasižymėjote, tačiau tai yra būtent moterų e, komiteto kompetencijos pakeitimai. Vis tik turėjau juos paminėti. Toliau e, lybė komiteto yra šie pakeitimai 55, 53, 57, 63, 172 ir 215. Tai yra nepriimtini mūsų komitetui, komiteto pranešime pra, pakeitimai, o dabar norėčiau poniai Lochmiller suteikti žodį. Aš norėčiau, ponė pranešėja, paraginti kalbėti, jeigu įmanoma, penkias minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū kartu už jūsų tobulas beveik įžanginės pastabas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už gerą darbą. Dėl pakeitimų, su pakeitimais tai mes dirbom tikrai konstruktyvę dvasę ir e, ieškojom kompromisų. Bet to labai malonu, kad čia pirmą kal, kartą kalbama apie priekybą žmonėmis šiame forume, nes tai yra pati plačiausia, mm, e, klestinti tiesiog pelningiausia nusikalstama veika. Priekyba žmonėmis yra labai didelis žmogaus teisų pažeidimas, pažeidžiamas e, žmogaus orumas, e, atimama laisvė, tiesiog e, žmogus paverčiamas preke. Ir šiame pranešime kalbama, kaip svarbu ES kovoti su priekyba žmonėmis, kad tai būtų prioritetas, kad būtų panaudojamos visos turimos priemonės tam, kad būtų galima padaryti galą tai nežmogiškai praktikai. Kaip jūs sakėt, pirmininkė, 215 pakeitimų gavom Iš jų mums pavyko išgrininti 22 kompromisinius pakeitimus, tai daugiau kaip trečdalį pakeitimų įtraukėm į dokumentą. Ir tikrai nesipriešinu, nebuvo priešinimusi pranešimų bendrai krypčiai. Iš tikrųjų vyko labai vaisingi E, šešėlinių pranešėjų, pranešėjų posėdžiai ir ten nebuvo pareikšta prieštaravimų bendrai krypčiai. Tad pasiektas labai platus konsensusas ir e, dėl, ir dėl to, kaip sakant, priekyba žmonėmis yra tikras žmogaus teisų klausimas. Su tuo klausimu susiję Lybė komitetas ir FAM. E, Šią šios savaitės pradžioj FAM moterų klausimų komitete jau balsuota dėl šito dokumento, o lybė komitete bus balsuojama ateinančią savaitę. Dabar dalis dalis to, tų dokumentų e, bus įtraukiamos į AFET būtent. Tai yra e, platesnį dokumentą, dėl kurio bus balsuojama AFET komitete. Pavyzdžiui, e, aukų teisės dėl tų dalių bus balsuojama tą pačią dieną. Kartu Envi komitetas kovo mėnesį priėmė nuomonę irgi šiuo klausimu, bet ten daugiausia kalbama apie prekybą žmonių organais, žmogaus organais. Ta proga dar kartą norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, visie, kurie dirbo e, su šiuo pranešimu ir dabar laukiu, kaipgi AFET komitetas balsuos gegužį. Ir tikiuosi, kad mes galiausia galėsim dėl šito pranešimo uh, balsuoti dar iki e, didžiųjų vasaros atostogų. Pirmininkas, ponia Katė Komodinė balsuoja, šešėlinė pranešėja mūsų, ji balsuoja kitame komitete, aš tai ji ir atvyko. Tai aš tada ir suteiksiu žodį poniai Komodinį Kačią. Dvi, tris minutės jums skiriu, kadangi jūs pavėlavot. Ačiū ir labai atsiprašau, nes tuo pat metu vyksta jūri komiteto posėdis. Norėčiau pradėš, padėkoti pranešėjai už darbą, kurį mes nuveikėm e, rengdami kompromisinius pakeitimus, pasiekėm didelę pažangą. Ačiū šešėliniams pranešėjams kartu su. Uh, pranešėjai už tai, kad pritarėt mūsų pozicijai dėl septinto kompromiso. Tas klausimas buvo mums labai svarbus. Labai svarbu buvo pasiekti kuo platesnį konsensusą ir pritraukti kuo daugiau šalių. Tad yra jau pasiektas susitarimas ir aš tikiuosi, kad e, šešėliniai pranešėjai suvoksit EPP poziciją dėl antros to kompromiso dalies. Bet dar yra daug kitų e, pakeitimų, dėl kurių mes balsuosim. Ir tikrai daug tų pakeitimų. O dabar e, pakomentuosiu tik tai keletą tų pakeitimų. Tai mums svarbu štai kas. Labai svarbu, kad pranešimas ir tie pakeitimai, kur kalbama apie pažeidžiamus asmenis, kurie tiesiog pakliūva į priekybo žmonėmis pinklės, Nes, aišku, priekybo žmonėmis visos aukos yra pažeidžiamos, bet kita vertus galima kalbėti apie dar tų pažeidžiamų žmonių atskiras kategorijas, tokias kaip vaikus ar, sakykime, neįgalius asmenis. Ir aš tikiuosi e, jūsų paramos ir dėl tų pakeitimų. O greta to, manyčiau, šis pranešimas ypač e, su tais e, kompromisais, kuriuos mes pasėjom, pasiekėm su šešėliniais pranešimais, įgalins tikrai mus ir jūs balsuoti už šį pranešimą ir tą progą norėčiau pasveikinti pranešėją ir padėkoti. Labai ačiū. Toliau ponas Kista. Dėkuoju pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją už puikiai pristatytą tekstą ir puikų tekstą kaip SND šešėlinis pranešėjas ir kartu su kolegomis mes siūlėme pakeitimų, kuriuo išplečiamas yra ir papildomas pranešimas. Yra daug aspektų mums svarbių. Štai pavyzdžiui, privatus sektorius, vyriausybės vaidmuo, taipogi e, pilietinės visuomenės vaidmuo. E, visi tie veiksniai, dėl kurių e, klesti prekybą žmonėmis. Taigi, reikia nustatyti ir aiškės taisyklės e, įmonėms e, ir atitinkamas priemonės numatyti e, kovojant su priekybė žmonėmis. Taip pogi tarptautinė ir region, tarptautinis regioninis bendradarbiavimas uh, turi siekti tikslo sustabdyti prekybai žmonėmis. Na ir galiausiai reintegravimas aukų į visuomenę e, bei apsauga turėtų būti suteikta. Aš manau, kad diskusijos e, praeitą savaitę e, labai konstruktyvas vyko Strasbūrė dėl pakeitimų. Taipogi labai džiaugiuosi dėl to, kad mūsų pakeitimų turinys yra integruotas į kompromisus. Ir todėl mes, SND frakcija, tikrai palaikysime kompromisus. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Lochbiller ir savo e, kolegai šešėliniam pranešėjui už labai teigiamą ir konstruktyvų dialogą diskusijų metu ir rengiant pranešimą. Aš esu įsitikinęs, kad tekstas galutinis bus tikrai stiprus ir e, ryšlus. E, Pone Lochbiller, jūs tikrai labai ženkliai prisidėjote prie kovos e, su e, žmogaus teisėmis išorės santykių dimencijoje. Na ir paskutinė mano pastaba, manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad Europos parlamentas e, vaidintų esminį vaidmenį po 2016 metų pagal naująją strategiją kovos su E, žmog, priekybę žmonėmis. Ačiū dabar žodis ponui Bešir. Gerbiamas e, pirmininkė, ar jūs turite brolį, nes aš ką tik tai buvau e, vystimosi komitete ir atrodo, mačiau panašų žmogų jūs. Kolegos, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad taip yra pasistumėta į priekį. Kaip žinia, ECR, EKR visada labai rėmė kovą su priekyba žmonėmis ir mūsų e, nariai yra labai aktyvus nariai dirbančioje srityje. Jungtinės karalystės e, kar, nariai netgi kaip tik už direktyvą pasisako. Aš manau, kad nepaisant to, šis rytis yra labai e, problematiška ir ypatingai čia spaudimas daromas Europos įmonėms, kurios veikia užsienyje. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Prisiminkime, kad mūsų įmonės pasisako už geresnės darbuotojų sąlygas negu trečiosiose šalise. Bendrai paėmus, jos taipogi yra e, atsargesnės kai pasisuko kalba apie subrangą ir išorės pirkimus. Aš manau, kad jeigu priversime mūsų įmonės būti atsakingomis už priekybą žmonėje, žmonėmis visur ir bet kada visose grandise, tai yra pernelyg nerealistiška. Aš Manau, kad 17 kompromisas bus padalintas į kelias dalis, kaip kad to prašė kitos frakcijos. Bet to dar norėčiau pasakyti, kad mane tenkina kiti kompromisiniai pakeitimai. Vienas iš mano pakeitimų, trys EKR kolegų pakeitimai. Štai pavyzdžiui, pono Tomašeko e, pakeitimas buvo įtrauktas. Noriu padėkoti pranešėjai ir kolegoms už tai, kad tai buvo padaryta. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Na, nu, o dabar Dana Weber, nuo liberalų. Prašom. Kolegos, aš prisijungiu prie tų kolegų, kurie e, pagyrė ponę Lokbilę e, dėl tokio beveik tobulo, puikaus darbo, bet to tikrai buvo pasakyta, koks geras buvo bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais. Pats pranešimas ir kompromisiniai pakeitimai labai gerai uh, atspindi mums rūpimus dalykus, būtent e, kur kalbama apie tokio baisaus fenomeno reiškinio šaknis e, naikinti. Kartu kalbama apie e, informacijos kampanijas, kur kalbama apie priemonės skirtas pažeidžiamų asmenų, ypač moterų vaikų apsaugai. Uh, nusikaltimo aukų reintegravimui, teisinės, teisinio žalos atlyginimo priemonės, kartu e, baudžiamieji priekybo žmonėmis tyrimai, jų stiprinimas ir parama. Tie yra esminiai pranešimo klausimai. Ir labai malonu, kad Alde frakcijai svarbus dalykai irgi atsidūrė kompromisiniuose pakeitimuose ir jiems pračiai pritarė kitos frakcijos. Tokie dalykai kaip e, vaikai kareiviai, kartu budrumas e, kovojant su korupcija, budrumo didinimas, kartu investicijos į priemonės, kurios e, leistų nustatyti priekybo žmonėmis aukas tarp migrantų, prieglopšio ieškotojų. Aš jau kalbėjusi su kolegomis Lybe ir FEM moterų teisų komitetuose ir esu tikra, kad būtent tais pakeitimais tiesiog bus prisidedama prie bendro šito pranešimo kokybės. Tad dar kartą ačiū už tokį gerą pranešimą. Thank you, Chair. Uh, we'll try to be very brief. Ačiū. Pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai ir bandysiu nekartoti e, to, ką jau sakė kolegos. Manau, kad šis klausimas tam tikrą prasme susijęs su ankstesniu klausimu. Kai kalbame apie priekybę žmonėmis, tai kartais su tuo yra susijusios ir Europos įmonės veikiančios už es ribų. Taigi ryšys čia yra. Na, Be jokios abejonės, manau, kad ponia Lokbilė tikrai puikiai padirbėjo ieškodama kompromisu. Matome tai iš to, kaip pranešimas yra parengtas. Taip pat manau, kad labai svarbu yra surasti veiksmingą būdą, kaip nubausti, sankcionuoti e, priekybę žmonėmis. Nes Dabar, kaip matome, nuteistų žmonių skaičius per metus yra labai mažas, o šis reiškinys yra didžiulio masto. Taigi, kai padarysime, kai išspręsime šią problemą, tai galbūt ir kita linkme pavyks labiau pasistumėti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Niekas e, daugiau nepaprašė žodžio, todėl suteiksiu dabar Lokbilę ar poniai Lokbilę žodį. Dėkoju. Aš čia ilgos kalbos gal nesakysiu. Norėčiau aptarti tai, kas sakė ponas Bašir e, dėl balsavimo dalimis. E, na, tai gerai, o kitiems taipogi norėčiau padėkoti. Pirmininkas, dėkoju. Dabar siūlau pereiti prie 11 e, darbo tvarkės punkto. Pakomitečio delegacija vyko į Ženevą ir Kambodžę. Ponas Gžyb ir ponė Kamalėskis iš EPP, ponė Soraja iš socialistų dalyvavo, ponas Okalskis iš konservatų, Petris Besera Aldas frakciją suvavo ir ponė Džiuditis Argentini žaliuosius atstovavo, plus pirmininkas delegacijos. Šį e, vizitą pristatys pana Soraja Post, nes pana Solesiano nėra šiuo metu salėje. Prašom. Labai ačiū. Have... Labai ačiū, ponė pirmininkė, kaip jūs sakėt, laiko labai daug neturim, todėl aš labai trumpai pakalbėsiu, nes norėsiu suteikti žodį kolegai, kad šis papasakotų apie misiją į Kambodžą. Kambodžą. Jūs jau paminėjot tuos parlamento narius, kurie buvo mūsų delegacijoje į e, Ženevą. Mes kasmet stengiamės dalyvauti Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijoje. Ir tai buvo 14-15 kovo šiais, e, šį kartą. Dvi dienas ten lankėmis, susitikė, susitikom su žmogaus teisų tarybos pirmininku, speciali, su pranešėjais, e, jungtinių tautų agent, struktūrų pareigūnais, pilietinės visuomenės organizacijomis. Kovo 14 pirmadienį mes pradėjom dieną paruošiamuoju posėdžiu. Ten dalyvavo Kristina Kokinakis. Ji yra ES delegacijos politinio skyriaus vadovė ir dirbom labai daug su Dominik Porter, kuri kūruoja žmogaus e, vaikų teisų klaus, e, klausimus ir kitais asmenim. O po pietų delegacija e, susitiko su ambasadorium Kunklin, ponia Kate Gilmore jungtinių tautų e, aukštojo pabėgėlių pareigūno tarnybos atstovais ponė Rita Isa, kuri kūruoja mažumų klausimus, daktaru Amet Šaret, kuris yra specialusis, jungtinių tautų specialusis pranešėjas Irano klausimais, o jau vakare Elena Valenciano, mūsų pirmininkė, surengė pietų e, vakarienę, į kurią buvo pakviesta trečiųjų šalių ambasadoriai ir ten konkrečiai buvo kalbama apie žmogaus teisų klausimus. Toliau. Kita diena vėlgi susitikta su įvairiais žmonėmis. Antai ponas François Krepo, ypač e, kuris pranešėjas žmogaus teisų tarp migrantų klausimais, ponia Marija Kersis, kuri e, Ekvadoro nuolatinė atstovė ir ji nevyriausybiniai darbo grupiai pirmininkauja. Kartu susitikom su Baltarusijos specialiu atstovu, ponu Viljamu Vingu, ponu Vincentu Kokteliu, Europos biuro direktoriumi, kartu su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Manyčiau, mūsų delegacijos Mūsų delegacija buvo šiltai priimta ir tikrai visi tie susitikimai su minėtais asmenim buvo naudingi, e, daug informacijos suteikė. Nemažai specialių pranešėjų pareiškė norą glaudžiau e, bendradarbiauti su mūsų pakomitečiu. Tad vyksta geras tikrai bendradarbiavimas e, Europos parlamento ir Ženevos žmogaus teisų tarybos. E, tai buvo pabrėžta ir dabar e, vienas e, tos tarybos narių, direktorius, atvyks pas mus ir vieną posėdį, kuris pateiks naujausios informacijos. Ir dabar buvo pateikta tokių pakeitimų. E, išsiųsti pakvietimą Europos e, jungtinių tautų vyriausiam pabėgėlių seminar, e, komisarui, kad šis atvyktų į mūsų plenarinę sesiją, poniai Keit Gilmor ir dabar formaliai bus išsiuntinėjami šitie pakvietimai. Bet to dėl penkto, penktų metinių ES tam tikrų principų laikymosi. Ir ponas Dominik Porti irgi pakviestas. Jis jau pas mus lankėsi praėjusiais metais. Tad baigsiu, apibendrinsiu. Vizitas tikrai buvo geras, jo labai reikėjo. Ypač buvo e, išreikštas nusivylimas ES ir Turkijos susitarimu. Tačiau kadangi trūksta laiko, tai aišku, gali pasiskaityti informacijos apie šį e, mūsų apsilankymą ir tuo aš apsiribosiu. Ponas Karskis. Statyva. E, Soraja Post labai nuosekliai papasakojo apie mūsų apsilankymą Ženevoje. Ta proga noriu padėkoti kolegiai ir noriu pabrėžti štai tokį dalyką. Taip, specialieji pranešėjai pabrėžė, kad jie e, gauna tikrai nemenką paramą, ypač iš mūsų pakomitečio, tai yra labai svarbu jiems. O dėl rekomendacijų, dėl kitų delegacijų apsilankimo Ženevoje, tai aš norėčiau pateikti štai kitokį pasiūlymą. Nereikėtų gal apsiriboti vien tik tai susitikimai su specialiais pranešėjais. Ne, reikėtų susitikti ne vien su tais, kurie mus remia ar palankiai mus vertina, bet kartu reikėtų surenkti susitikimus ir su e, kitoj, kitais pranešėjais, kurie skeptiškai vertina mūsų darbą. Taip čia buvo kalbama apie, sakykime, priekybą žmonėmis, įmonių e, socialinę atsakomybę, e, įmonių veiklą, dėl kurios gali nukentėti žmonės, bet kita vertus žmogaus teisų taryba Ženevos irgi vertina Europos e, Sąjungos, sakykime, tam tikrų subjektų veiklą, kurie gali būti žalinga. Jie, sakykime, domisi Europos Sąjungos e, saugumo, saugos, apsaugos tarnybų darbu. Ir mes žinom, pavyzdžiui, kad e, jungtinių tautų šitie specialieji pranešėjai e, susiduria su nemenkais sunkumais, ne visada jiems padedama. Antai, kai mes sustinkom su, sustikom su specialiu pranešėju, kuris e, kūruoja Baltarusijos klausimus, tai išgirdom iš jo informaciją, kad Baltarusija tiesiog sabotuoja jo veiksmus. Ir, ir panašių e, atvejų buvo. Tad kartais mes turėtume mąstyti ir apie tai, kaip reikėtų padėti pagerinti kartu apsivalyti mūsų pačių e, daržė, nes mes toli gražu ne visada tobuli būname. Pane Čiamba, trumpam pasisakymui. E, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju nariams už pristatymą. Mes tikrai uh, susidomėjimus sekame jūsų darbą Ženevoje ir delegacija tikrai visada yra pasirengusi uh, jums padėti. Dabar, kas dėl praėjusios sesijos, tai ES iniciatyvos buvo patvirtintos be balsavimo, tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, dėl religinių įsitikinimų e, buvo tai padaryta. Taigi, labai svarbu buvo pasiekti taipogi vieningos pozicijos dėl vaikų teisų, nes rezoliucija buvo jau e, patvirtinta e, trečio komiteto metu. Taigi šiandien ryte klausimo metu Taipogi išgirdome, kad po keletą metų konsensuso būdu buvo patvirtinta rezoliucija dėl žmogaus teisų Šiaurės Korejoje. Taigi, taipogi buvo numatyta paminėti e, teismą, tarptautinį baudžiamai teismą. Nereikėtų ir to pamiršti. Taipogi ES palaikė iniciatyvą dėl Irano, dėl Sirijos. E, ir pietų Sudano. Čia naujas mechanizmas buvo numatytas tam, kad vietoje būtų ištirta situacija. Tai buvo keletas iš es e, e, prioritetų. Kvormas dar turi įvertinti detaliau tą sesiją ir patvirtinti. Tas negali būti padaryta e, sostinėse, tačiau aš mm, manau, kad dėl septynių septinto klausimo dėl Izraelio kolonijų, kadangi nebuvo pasiekta ES vieningos pozicijos, tai gerai būtų tai dar ap, aptarti. Galbūt Ženevoje pavyks tai padaryti. Toliau dėl grėsmių žmogaus teisų gynėjams. Uh, ir Norvegija pateikė tą pasiūlymą, o Rusija 31 labai kritišką pakeitimą e, pateikė, taigi labai kritiškos ten, e, nekokios tendencijos. Na ir galiausiai norėčiau pasinaudoti progą ir sureaguoti tai, ką sakė nariai. Be jokios abejonės. Uh, kovo 14-15 dieną, e, kai lankėsi komisijos atstovai Briuselėje, dėja jūs buvote e, Ženevoje. Taigi labai gaila, bet e, atstovai komisijos susitiko su Šulcu ir kitais aukštais pareigūnais. Taigi dar apie šio vizito konkrečiasnius rezultatus gausime daugiau informacijos. Na ir dar. E, PMSI e, darbo grupė kitą savaitę susitiks, kiek mane bent jau tie buvo, kiek mane tai, kiek aš buvau informuota. Taigi, kiek įmanoma prašysime kitų specialių procedūrų kontekste bendradarbiauti. Pirmininkas, norėjau tik tai pasinaudoti progą ir padėkoti EIVT Na, o dabar pereisime prie jau visai paskutinio mūsų diskusijos punkto, tai yra delegacija į Kambodžą. Delegacijoje, delegacija pirmingavo kolega Vaideholcet. Mm, iki balandžio antros e, buvo delegacija tenai buvo APP, e liberalų narys Auštrevičius, taipogi ponia Lochbiller nuo žaliųjų. Pone Vodeholzer, jums žodis, mes dar turime šiek tiek uh, laiko, jeigu vertėjai maloniai sutiks padirbėti ilgiau nei numatyta. Danke, Herr Vorsitzender, ich werde mich sehr kurz halten. Äh, diese Delegation fand auch statt äh, auf dem Hintergrund. Iš tiesų tai yra dviejų rezoliucijų pagrindų daroma delegacija e, ir viskas yra susijęs su kam, e, žmogaus teisų padėtimi Kambodžioje. E, buvo kelis kartus atidėtas vizitas, tačiau vis tik tais atvykome, kada buvo numatyta, diskutavome su svarbiais partneriais mm, o būtent su atsakingu asmeniu už žmogaus teises, su, su teisingumo ministru, su sekreto, valstybės sekretoriumi, su vidaus reikalų ministru, taip pat su prezidentu su užsienio reikalų komiteto pirmininku. Taip pat diskutavome su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, su um, verslo atstovais. Ir dar um, į Raudonųjų Khmerų teismą nuėjome, ten kalbėjome su e, aukų atstovais. E, labai buvo atvira atmosfera, laisvos diskusijos vyko, kai kada tos diskusijos netgi galėjo išjusti į konfliktus. Ne, negražinsiu to, kas vyko, bet šiaip ar taip rezultatas buvo įdomus ir svarbus. Uh, labiausiai Kambodžoje šoko į akis tai, ką jau minėjo pirmininkas, būtent ką matėme kam Bangladeže. Bangladeše. kad e, labai didelis susipriešinimas ir politikoje tai yra ypatingai pastebima. Taip pat 2017 ir 2018 metais vyks rinkimai Mes, mums pavyko pasiekti susitarimą su didelėm e, dviem priešininkų stovyklom. E, pristatytas buvo dabar kalėjime esantis senatorius Osanko. Taip pat e, buvo kalbama apie kampaniją prieš Kamsaką ir iškeltas daug, daugelis kitų problemų. E, Tikiuosi, kad daugelis problemų bus pažabotos prieš rinkimus. Mes savo deklaracijoje parašėme, kad esame susirūpinę dėl žmogaus teisų, dėl to, kad matome, jog e, NVO yra palikta nepakankamai erdvės ir ta erdvė vis mažinama. Mūsų diskusijos buvo labai atviros, tikrai nerinkome žodžių, diskutavome su ponu Vum ir čia jam pasakėme, tiksliau jis pasakė, kad e, NVO vadovauja ma yra iš išorės, jis kalbėjo taip pat ir apie Vladimirą Putiną. E, mes e, manome, kad vis tik tais dėl NVO nerimauti verta. Mes susitikome su profsąjungų atstovais, bet bendrais brožais reikėtų paminėti, kad viskas juda į priekį. Į detalės nesileisiu. Europäischen Union ist eine sehr wichtige, sehr positive. Es wird auch von, von unseren Gesprächspartnern von beiden Seiten. Vis tik galime konstatuoti, kad ES vaidmuo yra mm, labai svarbus, mūsų partneriai e, taip pat dirba labai aktyviai, mūsų delegacija taip pat atliko didžiulį darbą. Mm, mes e, susitikome su visais visuomenės e, sluoksnių atstovais Prezidentas dėkingas už paramą. Buvo skirta 10 milijonų eurų, tiksliau paprašyta 10 tūkstančių eurų paramos rinkimams, tačiau čia mes turėsime dar e, dėl to pasitarti. Galbūt galėsime nuvažiuoti į rinkimus kaip stebėtojai. Tai yra diskusijų dalykas vis tik turime konstatuoti su apgailestavimu, kad e, NVO veikimo erdvė nuolatos mažėja. Kambodža yra labai svarbi Europos partnerė, būtent e, tekstilės gamybos rytyje. Tai yra pati svarbiausia šalies prekė. Ir ES taip pat labai svarbi šalis, e, tiksliau labai svarbi partnerė teikianti humanitarinę pagalbą. Opozicijos atstovai mus patikino, kad jiems labai svarbu užtikrinti teisingą demokratišką procedūrą, kad 2018 metų rinkimai vyktų teisingai, kad didelės viltis deda jie į ES. Ir aš norėčiau paraginti kontaktus ir toliau palaikyti, tačiau turbūt kolegos dar papildys mano pasisakymą. Ponas Auštrevičius. Just, uh... Ačiū pirmininkė. Dar pridėsiu porą žodžių prie kolegos e, labai išsamaus e, svarbiausių faktų nustatymo po misijos. Taip, matėm, kokia demokratijos padėtis Kambodžoje. Ir dabar ta pagrindinė, pagrindinė E, opozicinė partija mm, sužaidė tam tikrą žaidimą, ten jau 30 metų e, valdžioje yra ministras, tas pats ministras, ministras pirmininkas, kuris laikosi įsitvėręs valdžios. panaudojamos visokios priemonės tam, kad būtų galima tiesiog e, bauginti opozicinės tos nacionalinės gelbėjimo partijos politikus. E, Visą tai plačiai žinoma ir tikrai e, ta, ta, ta mums dar kartą patvirtino asmenys, su kuriais mes susitikom. Todėl mes turėtume budresni būti, stebėdami padėti Kambodžoje, turiu galvoje artėjančius rinkimus. Gal būtų galima netgi parengti ir išsiųsti laišką Kambodžos parlamentui, nes mes neturėtume leistis kvailinami, mm, e, kvailinami tų, tų, tų tuščių atsakymų, kurie mums atsiunčiami į mūsų klausimus. E, tie atsakymai kartais tiesiog visai e, praeido, tiesiog e, šalia mūsų klausimų praeidavo. Tad mes tiesiog kiekvienų konkrečių atveju turėtume vertinti paramos teikimą. Tad tą aš norėjau pridurti. Labai ačiū, ponė Lokbėlė, ar paskutinė kalbėsit. Ačiū, aš irgi turiu kai ką pridurti. Norėčiau pridurti. Aš pritarčiau minčiai parašyti laišką ne vien Europos parlamentui, bet ir Europos e, vyriausiai atstovėjimo gerinį tai vėlgi e, įrodytume tikrai, kaip rūpi mums e, Kambožos klausimas, ypač žmogaus teisų prasme. Mes matėm e, projektų, kuriuos įgyvendina aukščiausiasis jungtinių tautų komisaras, jo tarnyba, vienas jų skirtas pagalbai aukoms E, tad norėčiau, kad druo e, sekretoriatas tikrai galėtų prisidėti prie to laiško. Na, o dabar bendras vertinimas buvo toks. Situacija yra tokia, kad vyriausybės atstovai netgi nesikrato smurto veiksmų panaudojimo, jeigu vėlgi pareiškiama kitokia nuomonė. Antai du e, parlamento nariai buvo sumušti prie tiesiog slengščio parlamento ir nebuvo e, imamasi tyrimo šito atveju. O dabar profsąjungos maršas buvo e, vasario mėnesį ir kilo tiesiog e, užgneušta, tai buvo brutaliai, net buvo vienas darbininkas nužudytas, tad dabar vėlgi vietos rinkimai 2017 metais gali sukelti ir e, daugiau smurto, net mestina tokia galimybė. Todėl ES delegacija tikrai turi pagrindą stebėti at, labai atidžiai padėtį ir mes turėtume stebėti padėtį. O šiaip tikrai buvo geri, gerų susitikimų su ministrais, tik tai gaila, kad mes nesusitikom su Kambodžos parlamento uh, žmogaus teisų komitetu. E, nežinau, gal mūsų tas komitetas ar pakomitetis, pakomitetis galėtų ateinančiais metais pasikviesti tuo Kambožos parlamento žmogaus teisų komiteto pirmininką ir kad būtų galima pakalbėti apie profsąjungų įstatymus ir kitus mūsų iškeltus klausimus. No. Mes priėmėme domen jūsų pasiūlymą. Posėdis baigtas, dėkoju visiems vertėjams. Kitas iki susitinkame 30 gegužės čia Briuselėje.